Kolleginnen und Kollegen. Gerbiami kolegos, atleiskite, kad pavėlavau. Prie durų vyko diskusijos dėl rinkimų stebėjimo Ukrainoje ir Gruzijoje. Generalinis sekretorius nusprendė, kad pirmininkų sueigoje šiandien bus prašoma sumažinti skaičių asmenų siunčiamų stebėti tų rinkimų, negu buvo manoma anksčiau. Būtent dėl to reikia apsitarti su frakcijų atstovais ir rasti konsensusą, kuris būtų priimtinas pirmininkų sueigoje. Tikiuosi, kad viskas bus gerai. Tai štai, diskusijos šios dienos bus davusios šiandien rezultatų, tikėkimės. Pradedame šios dienos posėdį. Ar turite siūlymų dėl darbo pakeitimų? Taip nėra. Pranešimai. Ką tik juos. Vieną jų ir išgirdote. Jeigu perskaitėte tuos septynis protokolus, galite pareikšti savo nuomonę, patinka jie jums ar ne. E, gal visi pritariau, gal nieks jų neskaitė. Tokia gali būti situacija, nes nieks nereaguoja. Tad pereidame prie ketvirto darbo atvarkės klausimų. Diskusijos su Filipo Grandi. generalinis komisaras. Mes apie tai diskutavome šiek tiek kartu. Tikiuosi, kad jūsų šios dienos pasisakymas bus, bus įdomus. Visa tai, kas vyksta regione, turi įtakos pabėgėlių srautui. Ir apie Siriją girdime vis daugiau pakankamai baisių naujienų ir situacija tiesiog yra labai sudėtinga ten. Galbūt galėsite mums papasakoti tiksliau, kokia ten klostosi padėtis. Aš tą vakar gavau skaičių 200 tūkstančių Sirijos pabėgėlių susitelkęs Jordanijoje, 100 tūkstančių Turkijoje ir prie sienų irgi yra tūkstančiai žmonių, kuriems nepavyko sienos kol kas pereiti. Pilietinis karas veja žmonės iš namų ir jie taip pat stengiasi patekti į Libaną. Vyksta etninė restruktūrizacija. Taigi situacija yra tikrai katastrofiška, nes žmonės bijo dėl savo gyvybės bėga iš savo šalies ir neaišku, kokį poveikį tai turės patiems pabėgėliams, kitoms šalims, kurie telkėsi, ar pavyks kaip nors e, įvykdyti pakankamai struktūrizuotą persitvarkymą. Mane asmeniškai šokiruoja ši padėtis. Mūsų galimybės kaip politikų yra labai ribotos, nedaug ką galim padaryti ir neaišku, kaip tą situaciją išspręsti ir aš manau, kad tai yra iš tikrųjų slegiantis dalykas. Tad džiaugiuosi matydamas jūs čia, ponė Filipo Grandiai, jūs, atlikdamas savo darbą, turbūt galėsite mums pasakyti kažką, kad mūsų sąžinė būtų ramesnė, nes kol kas ji tikrai nerami. Ir norėčiau paprašyti pateikti mums jūsų nuomonę. Ačiū. Thank you, Ačiū, pirmininkė. Bijau, kad tai, kuo norėčiau su jumis pasidalyti, tikrai nepraskraidins jums nuotaikos. Praeitą kartą buvau šiame komitete briefingė prieš metus. Kaip žinote, NVRA komisaras yra įpratęs kalbėti su žmonėmis dėl beviltiškų reikalų Deja, ir nuo praeito karto, kai su jumis sutikau, turiu pasakyti, kad palesnios pabėgėlių reikalas dar tapo beviltiškesnis, dar labiau pamirštas, nustumtas į regioninio konflikto kontekstą, kaip kad pirmininkas padarė užuomenai. Tai, taigi šiandien mano pagrindinis tikslas būtų, kaip galima labiau pabrėžti, uh, jog Palestinos pabėgėliai, 5 milijonai jų vidurio rytuose yra įstrigę fiziškai, pavyzdžiui, Gazoje, bet taip pat ir Sirijoje, kitur. Bet taip pat ir politiškai įstrigę tokiame politinėme procese, kuris atrodo tarsi niekur neveda. Taip pat turiu pasakyti, kad galbūt tai gal E, nėra tamsiausios dienos palestiniečiams per pasarosius 67 metus, tačiau vertinant pasario laikotarpio istoriją, jų situacija yra tikrai stagnuojanti politinė prasme. E, vidurio rytų taikos procesas nejuda, Palestinos valstybės pripažinimas nejuda, bent jau kol kas vidinė politinė dinamika tarp dviejų pagrindinių palestiniečių politinių grupių jokio judėjimo taip pat nėra. Jeigu esi palestinietis, apsidairai, mažai perspektyvų matai gražesnio gyvenimo ateities, ar tai politinė, ar materialinė prasme. Ir tarptautinė bendruomenė, visi mes, atrodo, esame tarsi patenkinti tuo, ką mes ir toliau, mano nuomonė, neteisingai apibrėžėme kaip status quo Izraelio-Palestinos konflikte. Status quo, kad jei esi palestinietis gyvenantis, pavyzdžiui, tokiose vietose kaip vakarų krantas, tai tikrai nėra status quo, kadangi tavo teisės, nuosav, žemės nuosavybės teisės ir kiti dalykai kasdien vis jų situacija prastėja. Tai tikrai nėra status quo, ką aš pavadinčiau status quo. Uh, Ir vis tik tai ta visa stagnacija yra aplinkui visą Palestiną, Palestinos pabėgėlių atveju ypatingai. Vis tik tai, jeigu pažiūrėtume visą regioną, um, jis yra labai dinamiškas įvairiais būdais. Kartais um, pozityviai, kartais neigiamai. Pavyzdžiui, kaip Sirijai labai tragiškai, tragiška ta dinamika. Prieš metus, kuomet buvome sutikę pastarai kartą, buvo daug mm, žadančių ženklų, galvojant apie vidurio rytų dinamiką. Tačiau dabartinė dinamika ir ypač situacija Sirijoje, kaip kad pradžioje buvo paminėta, um, ro, lyg ir daugiau suka į neraminančių ženklų pusę. Ir jeigu šiandien esi vidurio rytuose ir esi pažeidžiamas asmo ir palesnios pabėgėliai yra tikrai pažeidžiami vis dar po 60 metų, tai situacija dėl smurto, dėl nestabilumo ypatingai gali tave paliesti. Ir ypač to, tose regionuose, kur dabar Palestinos pabėgėliai gyvena vidurio rytuose. Tie dalykai palestiniečiams yra nutikę mm, per 60 metų daug kartų ir e, Libano pilietinį karą prisiminkime ir e, pirmąjį Persų įlankos karą prisiminkime ir šiandien vėl tai kartojasi su konfliktu Sirijoje. Prieš perėdamas prie Sirijos aš dar norėčiau pakalbėti apie kelias situacijas trumpai. Mano nuomonė tai simboliškai atspindi mm, visą tą stagnaciją, visą tą klausimų nustumimą iš šona, kas, kai pasisuko kalba apie palestiniečius, to, tokius pavyzdžius. Pavyzdžiui, Gaza. Aš taip suprantu, kad jūs greitai vykstate, na, bent jau daugelis iš jūsų, aš labai džiaugiuosi dėl to ir aš manau, kad Gaza dėje jau yra pamiršta krizė. Aš manyčiau, kad Gaza yra simbolis to, kiek palestiniečiai ir jų kova už jų reikalą nebėra tarptautinio dėmesio centre. Vos prieš trejus metus, 2009 metais, turiu Jums pasakyti, kad mes UNRWA, Junktinių tautų pagalbos palestinė organizacija, matėme, kiek pagalbos buvo iš tarptautinės bendruomenės, e, kuri norėjo padėti palestiniečiams gazui, pabėgėliams, milijonų jų, kurie ten gyvena. Tačiau šiandien situacija iš esmės nėra pasikeitusi. Bet mums sudėtinga yra finansuoti net pačias bazinės programas, pavyzdžiui, pagalba maistu žmonėms, ar kitas tikrai labai bazinės pagalbos formas negalime, nesugebame net finansuoti, kad žmonės išbristų iš tos, iš, iš to, iš tos situacijos. Kas žinote situaciją praeitįje, žinote, kad turėjome puikią programą gazoje, vadinam e, vasaro žaidynėmis, e, vasaros. Uh, metu buvo organizuojama tokia laisvalaikio veikla ketvirčiai milijonų e, gazos vaikų ir tokiu būdu buvo kažkokia papildoma pagalba dar teikiama, o dabar mums teko rinktis arba vasaros žaidinės, arba pagalba maistu, kadangi finansavimo nebepakanka. Um, kas lankysitės gazoje, aš labai siūlyčiau um, paskaityti labai trumpą įdomią ataskaitą Gaza 2020 metais. Tai ataskaita, kuri buvo paskelbta jungtinių tautų ir jungtinių tautų pagalbos palestinė organizacijos agentūros prieš kelias dienas, galvojant apie tai, kas tame regione vyks ateity, artimoje ateityje. Tikrai nelinksma tai skaityti, ypač galvojant apie tas vietovės, kur blokada vis dar nepanaikinta, ekonomika, infrastruktūra, vandens kokybė, galimybė e, žmonėms laisvai įvažiuoti ir išvažiuoti iš gazos ruožo. Visi tie dalykai jūs, aišku, girdėjote, kad e, prieš kelias dienas Janas Palestinietis susidegino, tai yra mm, vienas iš tokių simboliškų veiksmų arabų pasaulyje, ko mes matome vis daugiau. Tai tikrai nevilties aktas e, dėl jo situacijos šeimoje, dėl jo situacijos ir dėja mm, po to jo pavyzdžių pasiekė dar du žmonės, laimė jie ne, nežuvo. Ne Gazoje e, tikrai daug buvo lūkesčių siejami su Gaza, e, su, su aplinkinėmis valstybėmis galvojama buvo, kad Egipto pasikeitimai teigiamai įtakos Gazo situaciją. E, Aš tikiuosi, kad galbūt ateitie taip ir bus, tačiau mm, normalu, aišku, suprantama, kad Egiptas sutelkia dėmesį į savo visą sudėtingą vidinę dinamiką, taigi Egiptui gaza nėra kol kas dar prioritetas, bet galbūt reikėtų apie tai galvoti ateičiai, galvojant, kaip reikėtų orientuoti pagalbą, siekiant pagerinti gyvenimo sąlygas, siekiant paskatinti politinį susitaikymą. Tai yra pagrindiniai du iššūkiai gazai šiandien aišku, išliekantis didžiulis skurdas, marginalizacija gazoje reiškia, kad tos grupės, kurios egzistuoja gazoje ir kurios nori pasinaudoti tuo nusivylimu, turi daugiau erdvės veikti šiandien. Ir mes smerkėme ir su nerimu žiūrėme, žiūrime į mm, tuos visus smurto proveržius iš gazos. Mm, mes tikrai smerkėme smurtą, bet mes norime pasakyti, kad blokada ilgalaikiu laikotarpiu vertinant tikrai nepas, nesustiprins uh, šio regiono valstybių saugumo situacijos, ypač Egiptui tikrai Ir reikia nepamiršti, kad Gaza ir toliau yra priklausoma nuo ekonomikos, kuri yra paremta arba kontrabanda ir neteisėta veikla per e, nelegalius tunelius, arba subsidijuota ekonomika, kurią remia tarptautinė bendruomenė per įvairias savo pagalbos programas. Tačiau ilgalaikiu laikotarpiu tai nėra tvarus reikalas ir todėl 2010, 2010 metų ataskaita labai aiškiai tai ir akcentuoja. Aš noriu pabrėžti, kad jungtinių tautų pagalbos palesnė agentūrai šiandien susiduria su didžiulėmis problemomis įgyveninti programas gazoje ir tai yra dar vienas iš elementų, kuris įtakos netvarumą visos tos situacijos ir um, šios agentūros pagalba, turėkime omenyje, dabar remia du trešdalius gyventojų gyventojų ten, padeda jiems išgyventi. Taigi aš noriu akcentuoti, kaip tai yra svarbu, galvojant apie mūsų e, kaiminystę. Vakarų krantas, kita dalis e, palės, okupuotos palestinos teritorijos, yra simbolis e, to, kaip status quo tikrai nėra status quo. Gyvenvietės, kurios, kaip žinote, yra neteisėtos, vertinant pagal tarptautinę teisę visame vakarų krante, taip pat ir rytų Jeruzalėje, toliau yra plečiamos. E, iš migronės pasitraukė gyven, tų netestų gyvenviečių gyventojai visai neseniai, tačiau tai yra tik tai mažas žingsnelis tinkama kryptimi, o e, kita kryptimi dėje yra žengiama didžiuliais žingsniais ir kasdien. E, tie gyvenviečių gyventojai e, darosi vis agresyvesni. Aš esu atsakingas už jungtinių tautų e, saugumą Izraelį ir vakarų krante ir galiu Jums pasakyti, kad šiandien mes galvojame, jog tų gyvenviečių gyventojų smurtas yra vienas iš didžiausių didžiausių e, saugumo iššūkių, taip pat ir mums patiems. E, palestiniečių namų griovimas toliau tęsiasi be jokių trukdžių ir per 2012 metų pirmosios 8 mėnesius mes skaičiuojame, kad e, tie sugriovimai išaugo 15 procentų palyginti su tokiu pačiu laikotarpiu kaip praeitais metais ir 62 procentais palyginti su 2010 metais. Kaip žinote, spaudimas yra ypač intensyvus C zonoje ir Rytų Jeruzalėje. Ten yra vis didesnis palestiniečių atskirimas nuo kitų e, rajonų. Palestiniečiams tose rajonuose ypač 700, 750 750 tūkstančių palestiniečių yra labai sunku patekti į savo ir, ir, e, ir e, ten, kur jie nori patekti, pavyzdžiui, dėl, dėl savo religijos praktikos ir taip toliau. Ir taryboje, komisija, parlamente nuo, mes palaikome glaudžius ryšius ir labai vertiname. Mes tie, kas dirbame tenai vietoje, mes labai vertiname ES institucijų labai tvirtus pareiškimus, kad situacija tikrai labai neramina, kad kad ES institucijos reikalauja, kad įstatymo viršenybė būtų gerbiama. Deja, aš turiu pasakyti, kad jeigu mm, pareiškimai bus atsėti nuo tvirtų politinių veiksmų, jeigu pareiškimai bus tik žodžiai, dėja, tų pareiškimų um, reputacija labai nublanks. Ir aš manau, kad uh, įstatymo viršinybė yra pati svarbiausia ir ši, ji turi būti įtvirtinta visur, visose srityse ir kai eina kalba apie gyvenviečių plėtimą, statymą, gyvenviečių gyventojų smurtą ir taip toliau. Um, Palestinos valdžios ministro pirmininko Fayat um, mm, pareiškimas yra toks, kad labai svarbu toliau investuoti į įgyvenamus projektus, politinius sprendimus, kuriuos reikia įtvirtinti. Um, tose srityse, kur palestiniečiams spaudimas yra ypatingai didelis, C zonoje ir um, Rytų Jeruzalėje. Ir čia, aišku, jungtinių tautų um, pagalbos palestinai agentūros darbas yra labai svarbus taip pat. Ir pirmininkė, trečias dalykas, ką aš norėčiau dar pabrėžti, ką pirmininkas pradžioje paminėjo, tai yra Sirija. Mano manimu, Sirija akcentuoja tą pažeidžiamumą, kuris egzistuoja Palestinos pabėgėlių. Uh, tarpe e, per šios 50 metų, kiek jų situacija tęsiasi. Ir yra ir daugiau pabėgėlių Sirijoje, pavyzdžiui, iš Irako. E, visi jie civiliai gyventojai, kuriuos paveikė konfliktai, kurie buvo beribiai savo e, mastu, savo tuo mastu, kiek jie palėtė visą šalį, visus žmonės, visą jų gyvenimą. Um, birželio pabaigoje buvau Damaske. Aš puikiai žinau tą šalį ir tikrai siaubinga buvo žiūrė, matyti, kaip per vos kelis mėnesius ta šalis įgrimzdo į karo situaciją. Dar baisiau buvo stebėti kiek žmonės, tikrai labai atsparų žmonės, ar pabėgėliai, ar patys Sirijos gyventojai um, buvo baimės gniauštuose. Ir pagrindinis dalykas, ką žiūrėjau Sirijoje, buvo taip, kad iš ryto einam į darbą, tie, kas turi darbus dar, vežame vaikus į mokyklą, bet nežinome, su kuo susidursime prie gatvės kampo, ar tai bus vyriausybės armijos kariai, ar tai bus sukarintų vyriausybių kažkokie tai pareigūnai, kurie remia vyriausybę, ar kurie um, pasisako prieš, vyriaus, prieš valdžią, nieks nežino. Ir baimė, kurie kelia visos tos grupuotės, tikrai gniaužia kvapą. Žmonės bijo, kad jie bus pagrobti, apiplėšti, nužudyti. Ir ta anarchija tikrai neturi jokios ateities. Ir tai labiausiai ir gazina žmonės. Dabar minutėlį sutelksiu dėmesį į palestiniečių Sirijoje mažai kas įvertina, kiek jų yra ten. Pusė milijono tai yra nemaža mažuma. Jie daugiausiai gyvena aplink urbanistinius centrus, daug jų yra Damaskė, bet taip pat ir prie kitų miestų. Um, jų yra daug, aišku, žinote, kad būtent tie urbanistiniai centrai pagrindiniai ir buvo konflikto epicentras. Uh, Ir Palestinos pabėgėliai, kaip ir kitų šalių pabėgėliai Sirijoje, um, buvo sutinkami seniau um, šiltai. Tai buvo ir, ir, ir vieto jam, kur gyventi suteikiama buvo, ir, ir tai dažniausiai būdavo stabili šalis, kur galėjo, kur galėjo um, pabėgėliai normaliai gyventi. Ir palestiniečiai sugebėjo neįsikišti tą konfliktą, likti nuo šalyje. Ir Prezidentas Abbas rėmė UNRWA e, e, raginimus kiek įmanoma nepaliesti tų pabėgėlių, kaip ir kitų žmonių, kurie gyvena um, Sirijoje. Tačiau dėja tas konfliktas jau po truputėlį apima ir juos, nes tas konfliktas yra pernelik didelio masto, kad nepaliestų visų žmonių, uh, taip pat ir tokių labai pažeidžiamų uh, grupių kaip palestiniečių pabėgėliai. Mes galvojame, kad apie pusę jų šiandien, apie 250 tūkstančių, mes tikrai labai atsargiai pasvėrėme tos skaičius, jau yra įtraukti į konfliktą konfliktą, konflikto paliesti, tai aišku atspindi Sirijos bendrą situaciją. Aišku, daugiau e, sir, e, sirų yra konflikto paliesti tiesiogiai. Bet ką tai reiškia? Tai reiškia, kad yra aišku saugumo problemos, e, dažnai žmonės yra priversti trauktis iš ten, kur jie yra. Ir reikia prisiminti, kad daug pabėgėlių iš kaiminių valstybių, kaip pirmininkas pasakė, yra ten, bet yra labai daug žmonių, kurie yra ir viduje valstybėje perkelti asmenys. Mes nežinome skaičių, labai sunku juos įsivertinti tiksliai. Jie bando persikelti į saugesnės vietas, kartais į viešo sektorius pastatus, kartais kažkur tai kitur, kur gali um, pas šeimos narius pas, prisiglausti. Taigi yra krizė dėl būsto, yra krizė dėl um, sveikatos uh, priežio situacijos, nes labai dažnai tie, kurie, kurie persikelia kitur, jiems reikalinga um, medicinos priežiūra, tačiau jie, jie gali gauti tik ten, kur jie anksčiau gyveno, o nuoje gyvenamoje vietoje dažniausiai jie nebeturi tokių teisių, bet to skurdo situacija yra labai baisi. Um, Sirijos ekonomika yra paremta smulkiuoju verslu iš esmės ir daug didžioji dalis smulkaus verslo užsidaro. Alepo buvo, pavyzdžiui, turtingiausias Sirijos miestas, tačiau 75 procentai smulkaus verslo bankrutuoja O juk tai yra ta ekonomikos dalis, kuris sukuria daugiausia darbo vietų, kuris įdarbina ir Sirijos žmonių didžiąją dalį ir pabėgėlių taip pat. Ir dabar iš esmės yra pagrindinė mūsų pagalba yra dalinti maistą, pagalbą žmonėms. Aišku, pagrindinė didžiausia problema yra saugumas. Tai yra, aišku, daugiau nei ką galėtų padaryti humanitarės pagalbos. Tačiau, kai eina kalba apie prieglopsti, maistą, um, pinigus, grinuos pinigus, kurios kurios mes galime dalinti, mes dar galime kažką padaryti. Mes turime apie 300 darbuotojų, kitos e, tarptautinės agentūros, e, kurios dirba toje šalyje, irgi dirba kartu. Mes visi dirbame kartu ir mes dar sugebėme suteikti pakankamai nemažai pagalbos žmonėms Sirijoje. Tačiau mums labai reikia išteklių, kurių labai trūksta. Nežiūrint to, kad Sirijos krizė tikrai yra dėmesio centre, vis tiek mūsų ištekliai, kiek mes galime suteikti pagalbos, yra riboti. Pirmininkė, dėl, dabar dėl kaiminių valstybių jūs prašėte apie tai pakalbėti. Sirijos krizė, žinoma, turėjo didžiulį poveikį kitoms kaiminėms valstybėms, kurias jau minėjau, bet ir Irakui, turiu pasakyti. Irakas yra įdomus pavyzdys, bet aš noriu pateikti jums pavyzdį, kokia yra bloga situacija. Jūs tikriausiai prisiminate pastaraisiais metais palestiniečiai gyvenantis Irake taip sunkiai ten gyveno, tokiamis sudėtingomis sąlygomis, kad jie persikėlė į Siriją ir Jordaniją, ieškodami prieglopščio toliau. Tačiau dabar jie po truputį sugrįžinėja, todėl kad situacija Irake dabar yra daug geresnė nei kad Sirijoje, pavyzdžiui. Bet kalbant apie palestiniečius ir, ir šiaip e, valstybės, tai būtų Libanas ir Jordanija, kurioms didžiausia poveikiai daro pabėgėlių srautai. Um, Junktinių tautų pabėgėlių komisaras turi skaičius, šalių vyriausybės turi kiek kitokius skaičius, aišku, čia jų reikalas, bet kalbant apie palestiniečius, tai tik tai apie 4 tūkstančius mes tokį skaičių žinome, kurie į Libaną. Uh, nuvažiavę yra, keli gal tik tai tūkstančiai į Jordaniją kiek mums žinoma. Tačiau čia esminis dalykas, ir tas pasakytina apie visus pabėgėlius kaiminėse valstybėse, bet ypač kalbant apie palestiniečius, reikia pasakyti, kad jie vyksta į tas valstybės, kur jau vidaus balansas ir prieš tą krizę buvo sudėtingas. Ir Libane, ir Jordanijoje, aišku, kad tai yra labai sudėtingas e, elementas. Pabėg, tie pabėgėliai yra dar vienas iš tų elementų, kurie sudaro labai sudėtingą ir taip situaciją šalyje. Aišku, reikia dar prie to paminėti dešimtis tūkstančių Sirijos e, piliečių, kurie yra papildoma našta ir taip jau sudėtingoje situacijoje gyvenančioms valstybėms ir visuomenėms. Taigi aš kreipiuosi į Jūs padidintos pagalbos, kad humanitarinę pagalbą būtų galima teikti Sirijoje, Sirijos viduje, bet taip pat noriu kreiptis į Jūs, kad uh, būtų nepamirštos kaiminės valstybės, nes jas irgi būtina paremti, kai jos priima pabėgėlius. Taigi aš labai kreipiuosi į Jūs, kad paremtumėt mūsų raginimus dėl Jordanijos, dėl Libano. Um, kad tos valstybės laikytų vis tik tai savo sienams atviras, nes kai žmonės bėga, bijodami savo, dėl savo saugumo, e, reikia sudaryti galimybės jiem kažkur pabėgti, tai reikia juos priimti. Ir mes labai prašome finansinės pagalbos visoms operacijoms dėl Palestinos pabėgėlių Sirijoje, kaiminėse valstybėse. Mes atitinkamai prašysime pagal savo įgaliojimus, kiek įmanoma tai padaryti, su komisarė Georgieva, su ECO, čia Briuselį, mes aišku toliau palaikysime glaudžius ryšius, bet aš tikiuosi, kad ir jūsų palaikymo sulauksime. Ir paskutinis momentas, prieš užbaigiant, reikia nepamiršti, kad mūsų agentūra tęsia ir savo įprastinį darbą. 500 tūkstančių palestiniečių vaikų kasdien um, eina į mokyklas, um, apie 5 milijonam žmonių sveikatos priežios paslaugos užtikrinamos, kita socialinė veikla. Visą tai darome mes. Ir noriu pasakyti, kad ir toliau išteklių mums labai trūksta, nežiūrint puikios pagalbos iš Europos, mums tikrai trūksta dar daugiau. Apie 40 milijonų eurų mums trūksta. Tai nedidelis skaičius, palyginus su tuo, su kokiais skaičiais jūs kasdien dirbate čia. Tačiau mums tas, tas suma būtų verta e, trilijonų, nes e, dabar mes turime tos pinigus surasti iki metų pabaigos tokioje pasaulio situacijoje ekonominėje, kuri yra labai sveitinga. Aš pateikiau prašymą komisijai ir mums labai reikia pozityvios reakcijos, komisija bandys surasti pinigų e, iki metų pabaigos ir aš labai kreipiuosi į Jūs, kad Jūs palaikytume tą komisijos e, mėginimą. Aš žinau, kad bus labai svarbios ateityje sesijos, kur Jūs svarstysite biudžeto klausimus, taigi labai kreipiuosi į Jūs, kad pagalvotumėt, kaip būtų galima tinkamai finansuoti ir Palestinos valdžią, ir jungtinių tautų e, pagalbos Palestinai agentūrą. Kaip žinote, 2013 metais mūsų biudžetas bus bendras ir aišku, mm, mūsų poreikiai bus tikrai labai svarbus ir dėli. Um, pastarosiomis dienomis aš labai daug kalbuosi su politikais, kaip pirmininkas sakė, vakar su juo kalbėjausi ir sakiau, kad visuomet mane labai neramina, kai politikai per daug kalba apie humanitarnę pagalbą. Mes labai džiaugiamės, kad jūs remiate humanitarnę pagalbą. Uh, prašom remkite ir toliau, darykite kiek galima daugiau. Tačiau jūs, politikai, turite sutelkti savo dėmesį tai, kas yra svarbiausia politinėje srityje. Tai jūs turite siekti politinės situacijos sprendimo. Ir labai tikiuosi, kad Izraelio-Palestinos konfliktas bus tikrai išspręstas greitai. glaube, es war ein sehr informativer Bericht. Wir haben jetzt eine Reihe Worte. Manau, kad e, jūsų pranešimas iš tikrųjų buvo labai turiningas. E, keltas e, kolegų paprašė žodžio. Mes turime 15 minučių, nes reikės balsuoti. Šeši kolegos paprašė žodžio. Norėčiau jų paprašyti kalbėti trumpai. Ir pirmiausiai suteikiu delegacijų vadovams pirmiesiems jiems žodį. Pone Kostelo kuri vadovauja delegacijai tarpalamentiniams santykiams su uh, Palestinos savivalda. Dėkoju, ponė pirmininkė. Ačiū, uh, ponė Grandi, už jūsų atvykimą į posėdį, už dalyvavimą mūsų posėdėje. Džiugu, kad jūs čia, kad galite pakomentuoti, kokia yra susiklostysi situacija. Mes turime progos užnoti daugiau apie jūsų darbą, kaip sakė pirmininkas. Uh, Jūsų pasisakymas buvo tikrai labai informatyvus ir nešališkas. Jūs puikiai pristatėte politinę padėtį artimuosiuose rytuose šiuo metu. Ir e, kelionė į Gazą. E, kelionė į Gazą yra numatyta, DPLC ir ruošiasi ten vykti. Ir e, ten E, ten yra numatyta susiekti su ambasadoriumi e, skirtų minėtam regionui. Jūs kalbėjote apie tai, kad status quo nėra gerai, nes tas status quo nėra tikras status quo, jis nuolatos blogėja ir tai nėra geras dalykas. Situacija nesikeičia. Ir ji prastėja nuolatos ir smarkiai. Būtų puiku jau būtų rasti sprendimai. Jūs Jūsų požiūris uh, yra tas, kad situacija, e, situacija tampa nebekontroliuojama, taigi su artimaisiais rytais svarbu dirbti kuo aktyviau. Palestiniečių klausimas yra ir jų pabėgėlių klausimas yra vis aštresnis. Ir norėčiau pasakyti, kad Europos parlamentas yra pasiryžęs dirbti kartu su jumis ir spręsti šį klausimą. E, plinta, jūs minėjote, nausėdijos, kurios nelegalios. Ir e, minėjote, kad plinta smurtas. Kalbėjote apie greunamus palestiniečių namus, apie žmogaus teisių pažeidimus. E, yra kitų dalykų, kurių negaliu paminėti per porą man skirtų minučių. Jeruzalėje vyksta baisus dalykai. Ir vienas iš klausimų, kurį norėjau užduotų, užduoti jums, ponė Gran, yra toks. Pagal jūsų darbą, kuri dirba pagalbos palestiniečių pabėgėliams organizacija, mes suprantame, kad jūsų organizacija apskritai užsima pagalbą pabėgėliams ir jau jūs susidurite su žmonėmis, kurių kartų kartos jau yra pabėgėliai. Ir tie žmonės neturi jokių teisių, jie neturi pilietybės. Ir jūsų organizacija yra vienintelė, kuri rūpinasi jų reikalais, rūpinasi kaip užtikrinti švietimą tų žmonių vaikams ir kitokią pagalbą jiems teikti. Mums yra būtinimtis politinių veiksmų, kad patys būtumėm patikimi, kad Europos, Europos Sąjungos institucijos ir kad pati sąjunga būtų laikoma patikima partnerė. Mes rengiame programą e, susijusią su mūsų aptariamu klausimu, kuri turėtų būti baigta dar šiemet ir mes nuolatos jūs informuosime apie tai, kas yra nuveikiama. Jūs dar be to minėjote, kad būtina imtis konkrečių veiksmų, tai gal net svarbiau negu finansinė pagalba. Na, atsiprašau, sako kalbėtoja. Pirmininkas, problema, ne man, problemų kils, jeigu jūs nebaigsite anksčiau kalbėti, kitam kalbėtus, turės mažiau laiko. Dėkuoju. Prašau, kolega, kalbės gal ne taip greitai ir spės sutilpti jums skirtą laiką. Ačiū, ponė Filipo Grandi, už jūsų pasakytų žodžius. Na, nekartosiu to, ką jaučiame mes visi ir ką mes matome vykstant. Norėčiau sustelkti prie dviejų dalykų. Pirma, Ar galėtumėte mums pateikti, ir ne tik mums, bet ir visam politiniam pasauliui, e, o ne tik Europos Sąjungai, kaip yra panaudojami, kas yra donorai tų fondų, tų lėšų, kurias jūs turite, kiek šalis teikia pagalbos jūsų organizacijai UNRVA. Um, kiek pagalbos pasiekia piliečius. Na taip, jų, tai nėra visiškai jūsų sritis, tačiau kadangi jūs paskutinėme savo dokumento paragrafe kalbate apie tą klausimą, aš dar norėčiau papildomai užduoti, kaip jūs jaučiate politinę padėtį regione dabar, kiek, kaip jums dabar atrodo suklosti politinė padėtis ir atsiprašau už tokį suktą klausimą. Eh, Madame Muniz. Gracias, eh, presidente. Gracias, señor. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Dėkuoju taip pat ponai Grandi. Mano frakcija yra įsipareigojusi siekti adekvataus finansavimo Palestinai ir taikos procesui. Šiais metais mes eh, dedame pastangas, kad ES vykdytų e, savo 11 metų deklaracijoje prisimtus įsipareigojimus. Tai yra, ši, kad, kad būtų skirta 100 milijonų eurų. Kaip girdėjome, donorų skaičius mažėja. Ispanijos skiriamos lėšos sumažėjo nuo 11 iki 2 milijonų eurų. kalbant apie mokyklų statybą ir pagrindinių paslaugų teikimą, padėtis blogėja. Kita trečiadienį Izraelis spręs dėl mokyklos statybos viename iš regionų, vienoje iš stovyklų. Ir kaip žinome, yra iškilus grėsmė beduinų mokyklai. Dėkuoju, žodis ponui Vaigeliu. ponė Grandi. Vienos minutės dėja labai maža viskam pasakyti. Ir atsiprašome, kad mes neskiriame jums pakankamai dėmesio. Turėtume skirti jūsų organizacijai dėmesio daugiau, skirti daugiau laiko jūsų vizitui. Be abejo, jūs išgirsite mūsų paramos žodžius. Mes suprantame, kad jų, kodėl jūs kalbate apie e, reikiamybę gauti daugiau paramos. Be abejo, jūs remsime, tačiau negaliu pasakyti, kad e, viskas bus įvykdyta taip, kaip jūs pageidaujate. Dėkoju už tai, kad pasakėte, kad ne tik mūsų darbas yra dirbti teikiant humanitarinę pagalbą ir spręsti apskritai šią problemą. ES e, dirbo šios rytyje, tačiau dar kol kas nepakankamai. Tačiau reikėtų, kad tų lyderių būtų daugiau. Tačiau kitiems, regisi, pasaulyje patinka tas status quo. E, status quo apėmė ir taikos procesą. Jis ne, neveikia, jis yra neveikiantis. Daugiausiai dėl to, kad Izraelis nėra pasirengęs jo, priimti jokią pagalbą šioje srityje. Nes Izraelis, mano supratimu, su savo kaimynais turėtų sugyventi taikiai. Dėkoju. Oui, merci, monsieur. Euh, je suis Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš esu buvusi keletą kartų vakarinėme kantre ir gazoje ir aš labai džiaugiuosi, kad jūs pristatėte padėdį kolegoms, kurie nesusipažinę su realijomis ten. Jūsų atliekamas darbas iš tikrųjų yra labai svarbus, tačiau noriu priminti, kad tas griovimo aspektas mums kainuoja labai brangiai. Nesenai aš nagrinėjau 16 še projektų, kurie buvo finansuoti klausimą ir pat paskui viskas buvo e, Izraelio e, nubraukta, sugriauta. Jūs sakote, kad jūs labai džiaugiatės dėl mūsų ryštingų deklaracijų, dėl teisinės valstybės principų gerbimo, tačiau e, reikia, kad būtų ir tam tikrų veiksmų daroma, nes nesenai kai kurie kolegos nusprendė sustiprinti prekybinius santykius su Izraeliu ir nori, kad nebūtų taikomos sankcijos, bet kokios sankcijos. Aš manau, kad kolegos turi suprasti, kad padėtis nebegali būti tokia, jinai negali tęstis ir Europos piliečiai turi nesutikti su tuo, kad amžinai yra e, teikiama pagalba, finansuojama e, ir kad e, e paskui visą tai yra greunama. Mes e, neatliekame savo vaidmens ir todėl mūsų negerbė tame regione, todėl kad mūsų žodžiai e, paskui nėra patvirtinami veiksmų. Mes e, ne tik tai Palestinoje, bet, bet, bet ir kitur panašiai. Kinšasoje, pavyzdžiui, mes pripažinome e, rinkimų rezultatus, tuo tarpu Palestinoje nepripažinome analogiškų rezultatų. Ja, vielen Dank, Grandi, für einen sehr klaren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 Na, nežinau, ar man užteks dvi minučių, gal kokias tris panaudosiu atsakymams. Ačiū, ponė pirmininkė, kad sutinkat su to. Labai trumpai. Pabandysiu atsakyti bent jau svarbiausius klausimus. Mūsų donorai ir toliau daugiausia yra Europos valstybės. Milijardo eurų per metus mums reikia E, mūsų konkrečiai organizacijai. Pernai Europos valstybės, ES valstybės ir komisija 44 procentus mūsų poreikių padengė. Jungtinės valstijos 20-25 procentus. O kiti padengė likusius mūsų poreikius. E, arabų šalių pagalba reikšmingai išaugos. Trečias mūsų donoras didžiausias buvo Saudo Arabija, tačiau vėlgi ta pagalba yra neprognozuojama, trūksta investicijų ir čia mes dirbame vis aktyviau šiame fronte. Brazilija dabar yra aktyvesnė, ji taip pat tampa reikšminga donorė, kaip ir Turkija. Naujai iškylančios valstybės irgi stengiasi prisidėti prie veiksmų. Pernai pirmą kartą savo istorijoje mes sulaukėme 2 milijonų dolerių e, dotacijos iš Rusijos federacijos. Taigi, e, Donorų ratas plečiasi, tačiau tradiciniai donorai daugiausia lėšų mums pateikia. Ką reikėtų daryti? E, čia sugrupuoju keletą klausimų ir patikiu bendrą atsakymą. Taigi, be finansinės pagalbos, kuri mums būtina, reikia štai ko. Manau, kad gazoje svarbiausias dalykas, kurį galėtumėt padaryti ir toliau e, reikalauti, kad būtų panaikinta gazos blokada. Tai yra labai sudėtinga operacija, be abejo. Mes pripažįstame, kad kyla daug susirūpinimo dėl saugumo. Izraelis reiškia tą susirūpinimą. Ir būtina užsitikrinti e, Izraeliui savo saugumą. Tačiau tai nereiškia, kad mes neturime tu, nulatos pabrėžti, kad blokada yra nelegalus dalykas tarptautinės teisės požiūriu ir kad tai yra neproduktyvus veiksmas. Priešingai, Mes turime imtis priemonių, kad pamažu būtų skatinama tą blokadą panaikinti ir kad būtų teikiama pagalba, kad Gaza galėtų sulaukti pagalbos. Pavyzdžiui, mes per pastarosius dviejus metus vykdėme su Izraelio administracija konstruktyvų dialogą dėl statybų projektų kai kurių. Tai yra geras dalykas, kurį reikėtų skatinti ir spartinti. To kol kas dar trūksta. Tai yra, ta, eksportas nėra mūsų sritis, eksportas iš gazos į Izraelį ir vakarų krantą būtų natūralus dalykas, būtų puikus dalykas, to nereikėtų drausti. Ir privatus sektorius čia galėtų pasireikšti aktyviau, kol kas jis yra faktiškai miręs, e, praktikuojama daugiausia kontrabanda. Ir visa tai yra tas rytis, kur jūsų pagalba, jūsų parama yra labiausiai reikalinga. Na, suprantu, Atskaitomumas, ypač vakarų krante, turėtų būti labai svarbus dalykas. Jeigu pažeidinėjama tarptautinė teisė, būtina apie tai kalbėti ir būtina, kad iš to sektų tam tikros pasiekmes. Ir kol kas tarptautinė bendruomenė šiuo klausimu nėra pakankamai aktyvi, ypač kai kalbama apie nausėdijų plėtimą, nelegalų nausėdijų plėtimą. E, kai dėl politinės padėties, aš nenorėčiau už dalies imtis šio komentaro, jūs geriau už mane, jie žinote. Jūs nuolatos sekate informaciją šiuo klausimu. Norėčiau pasakyti tik vieną dalyką. Jūs žinote, kad daug, e, daugelis žmonių mano, kad e, kaip, kaip, ką mes turime daryti, kad išspręsime savo finansinio deficito klausimus, tačiau e, politinis deficitas tame regione yra didesnis negu finansinis. Ir vakar Junktinių tautų generalinis sekretorius kalbėjo generalinėje asamblėjoje. Ir ten e, ironiška situacija. Saugumo taryba neprisima reikimų įsipareigojimų. Tai yra ta organizacija, kuri turėtų užtikrinti taiką ir saugumą visai tautai. Ir tai yra iš tikrųjų dramatiška situacija, kuri rodo, kad egzistuoja politinis deficitas susidomėjimo tuo regionu. Taikos procesas tarp Izraelio ir Palestinos ir toliau stagnuoja jau ne vienerius metus. Tačiau Aš nekalbu apie to dialogo, taikos dialogo tas, aš kalbu apie tai, kad reikėtų vėl paskatinti, kad jis vėl tęstųsi, vėl prasidėtų. Taigi, daugybę metų artimuosiuose rytuose e, situacija nesikeičia ir aš esu šiek tiek skeptikas, ar pavyks apversti tą situaciją kitaip, ar galėtumėte, ar, ar galima būtų sulaukti naujų idėjų, mums tai būtų įdomus dalykas kad e, tai, tokių idėjų, kurios galėtų pajudinti taikos procesą iš mirties taško. Ačiū. Man ist wirklich so, denn äh, ich glaube, dass wir heute. Dėkuoju. Manau, kad mes išklausėme labai naudingos informacijos apie padėtį tose e, valstybėse. Dėkuoju Jums už iniciatyvą, Jūs susidurėte su be galo rimtais iššūkiais ir manau, kad e, bendradarbiausime ir toliau. Dėkuoju už mums skirtą laiką. Kolleginnen und Kollegen. Mėly kolegos, dabar periname prie kito darbo tvarkės punkto. Tai yra penktasis punktas ES 13 metų biudžetas. Ir balsuosime dabar dėl skaičių. Pone pranešėja, ar jūs norite pateikti komentarų, kur yra pranešėja? poniai Jetnmekiai. Eduardo. Ar gal, galėtumėte išlaisvinti pranešėją? Labas rytas. Sveiki. Pirmininkas, ar norėtumėte mums tarti žodį prieš pradedant balsuoti? Labai trumpai. Mes pateikėme kompromisinius pasiūlymus ir manau, kad turime galimybę atspindėti šio komiteto prioritetus tinkamai. Jeigu balsuosime dėl to, kas pasiūlė, tačiau manau, kad biudžeto komitetas turės mažinti lėšas ir čia sprendžia ne mūsų komitetas, kokie yra prioritetai susijęs su užsienio politika. Tiek norėjau pasakyti, dėkoju. Yes, Herzlichen Dank. Dėkuoju. Tad e, persime prie balsavimo, nes e, lengviau priimti sprendimus dėl milijono eurų negu dėl šimto eurų. Todėl procesas, manau, vyks greitai. 50-15. Kas už? Prieš? Susilaiko? Prašau visų kelti rankas, kas už. 50-15, Brasner. Prieš, susilaiko, priimta. 50-16, kas už. Prieš, susilaiko, priimta. 50-82, kas už. Jisai atkrenta 50-17, kas už. Prieš, susilaiko priimta. P 18 kas už, prieš. Aš dar kartą pradedu iš naujo. Norėčiau, kad e, susitelktumėte ir balsuotumėte kaip reikia, nes antrai perėsim prie elektroninio balsavimo. 50-18, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Aštuoniasdešimt trečias atkrenta, penkiasdešimt devyniolika, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Penkiasdešimt dvidešimt už, prieš, susilaiko, priimta. 50-20 priimtas, 50-21. Kas už? Prieš susilaiko priimta. 50-22 už, prieš susilaiko priimta. 50-23 už, prieš susilaiko priimta. 50-24 už, prieš susilaiko priimta. 50-25 už, prieš susilaiko priimta. 50-26 už, prieš, susilaiko priimta. 51-18 už, prieš, susilaiko atmesta. 51-19 už, prieš, susilaiko atmesta. 51-20 už, prieš, susilaiko atmesta. 50-27 už prieš susilaiko priimta. 51-51 ir 50-28, kas už prieš susilaiko priimta. 51-14 už prieš susilaiko atmesta. 51-50 už prieš susilaiko priimta kartoju dar kartą, nes buvo neaišku, 50-50, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 50-15, 51-15, už, prieš, susilaiko, atmesta. 50-30, už, prieš, susilaiko, priimta. 51, 47 ir 50, 31 už, prieš susilaiko priimta. 51, 9 už, prieš susilaiko atmesta. 51, 10 už, prieš susilaiko atmesta. 51, 11 už, prieš susilaiko atmesta. 51, 66 už, prieš, susilaiko, priimta. 51, 67 už, prieš, susilaiko, priimta. 51, 12 už, prieš, susilaiko, atmesta. 51, 3 už, prieš, susilaiko, priimta. 51-39 už, prieš, susilaiko, atmesta. 51-48 ir 50-32, kas už juos, prieš, susilaiko, priimta. 50-33 už, prieš, susilaiko, priimta. 50 13 už, prieš. Turime balsuoti dar kartą. 51.13 elektroninį būdą. Pradedame. Gualtieris balsuoja prieš. Aš balsuoju prieš, neturiu kortelės, bet tuoj susirasiu ją. Baigiame balsuoti. Atmesta. Neįtikėtina, bet taip yra. 51.07 už, prieš, susilaiko atmesta. 51.49 ir 51.21 ir 50.34 už, prieš. Kas už šios tris pakeitimus identiškus? Kas, su, kas prieš? Susilaiko? Priimta. Visi priimti. 50-92 atkrenta, 50-35 už, prieš, susilaiko, priimta. Kas atsitiko su pakeitimu 51.13? Rejected. Atmestas. Kadangi balsavote prieš kolegą Gugaltierį. Hmm, nu, Frasu? Hm? Was haben wir jetzt? 51. 51, 8. Wer ist dafür? 51.08 už, prieš, susilaiko, atmesta. 50.36 už, prieš, susilaiko, atmesta. 51.22 už, prieš, susilaiko, priimta. Penkiasdešimt vienas nulis keturi už prieš susilaiko priimta. 51-60 už, prieš susilaiko atmesta. Penkiasdešimt vienas keturiasdešimt šeši už, prieš pasitikrinkime elektroniniu būdu dėl penkiasdešimt pirmo keturiasdešimt šešto. baigiame. Vienas bal... atmesta vieną balsų persvarą. Dvidešimt du už, dvidešimt trys prieš. Penkiasdešimt vienas, penkiasdešimt devyni. Šis pakeitimas buvo atmestas. Dabar balsuojame dėl 51-58. Kas už? Prieš? Pasitikrinkime. Balsavimas baigtas. Atmesta. 59 už atmest. Ne, ne, čia dėl kito klausimo. Dar vienas iš socialistų neturi kortelės. 23, 23 vis tiek atmesta, jeigu ir pridursim. Čia kitam, čia kitam. 51-52 už, prieš, atmesta, nes nieks nedalyvauja. 51-59. O kuriame puslapyje? 51-59. Ah, okay. 51-59 kas už, kas prieš. Aiškiai atmesta. 51-23. Už. Prieš. Priimta. 50-37 atkrenta, 50-60 kas už, prieš, susilaiko, priimta. 45 už, prieš, susilaiko, atmesta. 40 už, prieš, susilaiko, priimta. 25 už, prieš, pasitikrinkime. 51-25. The vote is closed. Balsuoti baigiame. Priimta. 50-61 kas už prieš, susilaiko priimta. 62 už, prieš, pasitikrinkime, bet atrodo, kad atmesta. It's closed. Balsuoti baigiame. Atmesta. 57 kas už prieš susilaiko priimta. 05 už prieš susilaiko priimta. 62 už prieš susilaiko priimta. 40 už prieš susilaiko priimta. 42 už prieš susilaiko priimta. 43 ir 26. Kas už? Prieš susilaiko priimta. 41 už prieš susilaiko priimta. 37 už prieš susilaiko priimta. 43 už, prieš, susilaiko, priimta. 41 už, prieš, susilaiko, priimta. 27 už, prieš, susilaiko, priimta. 46 už, prieš, susilaiko, Priimta. 47 už. Prieš. Susilaiko. Pakartosiu. 47 už. Prieš. Susilaiko. Priimta. 06. Kas už? Kas prieš? Susilaiko. Atmesta. 17 už, prieš, susilaiko, atmesta. 48 už, prieš, susilaiko, priimta. 49 už, prieš, susilaiko, priimta. 28 ir 50 už, prieš, susilaiko, priimta. 29 už, prieš, susilaiko, priimta. 52 už, prieš, susilaiko, priimta. 53 už, prieš susilaiko priimta. 54 už prieš susilaiko priimta. 55 už prieš susilaiko priimta. 56 už prieš, susilaiko, priimta. 61 už, prieš, susilaiko, priimta. 57 už, prieš, susilaiko, priimta. 58 už, prieš, priimta. 59 už, prieš, susilaiko, priimta. Dabar periname į prie išorės veiksmų tarnybos. Kompromisai. Visų pirma, pranešėjo balsuojame. Kas už kompromisą? Kas prieš? susilaiko, priimta. Tada 75, kas už 75, prieš, susilaiko, priimta. 51-65. Kas už? Kas prieš? Susilaiko. Priimta. Fünfzig, achtzig. 50-80, kas už. Paskutinis S1 priedui.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 Perinam dabar prie nuomonės. Pranešėjo parengtos pirmas kompromisas. Kas už? Prieš. Priimta. Net ir be EPP narių, kurie nebalsavo, O dabar perinam prie trečio. Kas už, kas prieš, susilaiko, atmesta. Penktas, kas už, prieš, susilaiko, atmesta PP e gal galėtų prie PP e narių. Sitzen auf ihrem Arsch. EPP personalas gal galėtų arčiau EPP narių. Wir stimmen über den Antrag 5 ab. Balsuojam dėl penkto. Kas už? Prieš? Susilaiko? Priimta. Šeši dvi dalis, pirmoji dalis kas už, kas prieš, susilaiko, pasitikrinkime. Pirma dalis. Baigiame balsuoti. Atrodo, daug yra nebalsuojančių. Šešto pirma dalis, kartoju. Willst du das wiederholen? Also wir fangen nochmal vorne an, wir stimmen nochmal. Taigi dar kartelį balsuosime. Šeštasis pakeitimas. Pirmosios vienas dešimt dalies. Kas už? Elektroniniu būdu balsuojame. Elektroninis balsavimas, kolegos. Nežinau, kas už, kas prieš, bet balsuojame elektroniniu būdu, kolegos, dar kartą. Baigiam balsuoti. Pakeitimas priimtas. 24 kolegams balsavo už, už 21 prieš. Antroji dalis už, prieš, susilaikė, atmesta. Žodinis pakeitimas pasitikrinkime, tačiau šį kartą žalieji regis neaiškiai reiškia savo poziciją. Balsavimas baigtas. 14 ir 27 toks balsavimo santykis atmesta. Antrasis žodinis pakeitimas. Kas už, prieš, susilaikė, priimta. Antrasis kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Tryliktasis pakeitimas, dvi dalys. Kas už pirmąją dalį? Prieš. Susilaikė. Pasitikrinkime. Pirmoji dalis. Baigėme balsuoti. Priimta. 25 balsavus už, 23 prieš. Kas už antrą dalį? Kas prieš? Atmesta. trečio, kas dėl pirmosios dalies 15, kas už, priimta, kas antro dalis už, prieš, susilaikė, priimta, trečio dalis už, prieš, susilaikė, priimta. Šešioliktasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Trečiasis kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 19 kas už, prieš susilaikė priimta. 20 už, prieš susilaikė priimta. 21 už, prieš susilaikė priimta. 22 už, prieš susilaikė atmesta. Elektroninis balsavimas dėl viso dokumento. Balsuojame elektroniniu būdu. Baigiame balsuoti. 42 balsavo už, 6 prieš. Taigi matome, kad komitete plačiai pritarėme tam pranešimui. Ir dabar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 kitas tautietis turi panašią pavardę. Ir čia yra did... garsaus dramaturgo pavardė. Tikiuosi, kolegos, kad jūsų kūrinys, kitaip tariant, bus papla... paprastesnis, negu galima spręsti iš jūsų pavardės ir kad balsavimas bus klandus. Ar norėtų kažkas kažką pridurti ar pasakyti šiuo klausimu? Prašau. Απλά να σας ευχαριστήσω, είναι η πρώτη... Dėkoju. Norėčiau tiesiog padėkoti. Tai yra pirmas mūsų susitikimas. Ketinu, kad dirbsiu taip, kad viskas įvyktų kuo sklandžiau. Pirmininkas, ačiū. Džiugu Jūs matyti mūsų tarpę. 14 pakeitimas kas už, prieš, susilaikė priimta. 15 už, prieš, susilaikė. Balsuojame elektroniniu būdu dėl 15 pakeitimo. Baigiame balsuoti. 17 kolegų balsavo už, 31 prieš, to būdu atmesta. 16 už, prieš, susilaikė, atmesta. 17 už, prieš, susilaikė, atmesta. 18 už, prieš, susilaikė, atmesta. 19 už, prieš, susilaikė, atmesta. Antrasis už, prieš susilaikė priimta. Trečias už, prieš susilaikė priimta. Ketvirtas už, prieš susilaikė priimta. Dvidešimtasis už, prieš susilaikė priimta. Penktas už, prieš susilaikė priimta. 21 už, prieš, susilaikė, priimta. Šeštas už, prieš, susilaikė, priimta. Septintas už, prieš, susilaikė, priimta. 22 už, prieš, susilaikė, priimta. Aštuntas už, prieš, susilaikė, atmesta. Devintas už, prieš, susilaikė, atmesta. Priimta pastaisų pirmininkas. Dešimtasis už, prieš, susilaikė, atmesta. Vienuolika už, prieš, susilaikė, atmesta. Dvyliktasis už, prieš, susilaikė, atmesta. Tryliktasis už, prieš, susilaikė atmesta. Pirmas už, prieš susilaikė priimta. Perėsime prie balsavimo, balsuosime elektroniniu būdu dėl viso dokumento. Baigiame balsuoti. Priimta. 41 kolega balsavo už, 3 prieš, 4 susilaikė. O dabar pereisime prie kito pranešimo. Kalbėsime apie vidaus saugumo fondą. Pone Fliotra yra pranešėja šiuo klausimu. Ar norite kalbėti, kolegė? Ne? Tad pradėsime balsavimą. Wer ist für den Antrag 11? 11 kas už, prieš. Susilaiko. Pradėkime iš naujo. Kas už 11? Prieš. Pasitikrinsime elektroninį būdų, nors man atrodo, kad priimta. Baigiame.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 21 už, prieš, susilaiko, priimta. Pasitikrinsime. Dėl 21. Pradedame. Baigiame. 26 už, 21 prieš priimta. 67 už prieš susilaiko priimta. 22 už prieš susilaiko priimta. 23 už prieš pasitikrinsime elektroniškai. Dėl 23. Balsavimas baigtas. 25 už, 23 prieš, priimta. 24 už, prieš, susilaiko priimta. Tiksliau, atmesta. 25. Už, prieš, susilaiko atmesta. 26. Už, prieš, susilaiko priimta. 27 už. Pri... Galbūt galime balsuoti už didelę dalį pakeitimų. 27 už. Prieš. Susilaiko. Priimta. 68 už. Prieš. Susilaiko. Priimta. Ar Dabar galėtume balsuoti į, už visus pakeitimus iki 39-ojo, netgi iki 41-ojo, už visus e, pranešėjo pakeitimus. Kas už? Prieš? Kas už? Prieš? Priimta. Gerai, pasitikrinkime elektroniniu būdu. Paprastai bus 26-21. Balsavimas baigtas. Pone Omen, jūs labai gudriai pasielgėte, aišku, PP, EPP požiūriu. 42. Galbūt galėtume balsuoti nuo 42 iki 51 už visą šią pakeitimo dalį 42-51. Tad iš karto balsuokime elektroniniu būdu, kad būtų tikslu. Balsavimas baigtas. 25 už, 21 prieš. Įprastinė dauguma. Antrasis kompromisas už, prieš, susilaiko, priimta. 3 pranešėjo pakeitimai nuo 52 iki 55. Už visus juos iš karto balsuojame po paskui 53. Kas už, prieš, susilaiko priimta. 54. Už, prieš, susilaiko atmesta. 55. Pasitikrinkime dėl 54. Baigiame. 11 už 34 prieš. 55 už. Prieš. Susilaiko. Priimta. Dabar ko, kopos pakeitimai. Kas už, prieš, sulaiko priimta. Trečias kompromisas. U, už, prieš, sulaiko priimta. Antrasis už, prieš, pasitikrinkime elektroninį būdų. Balsavimas baigtas. 24 už, 24 prieš, atmesta. Ketvirtas kompromisas už, prieš susilaiko priimta. 58 už, prieš susilaiko priimta. 59 už, prieš susilaiko priimta. Penktasis kompromisas už, prieš susilaiko priimta. Penktasis pakeitimas už, prieš susilaiko priimta. Šeštasis kompromisas už, prieš, susilaiko priimta. 62 dalimis, pirmoji dalis, kas už pirmą dalį. Prieš. Pasitikrinsime elektroniškai. Balsavimas baigtas. 21 už 27 prieš. Atmesta. Antroji dalis. Kas už? Prieš. Silaiko. Primta. 63. Už. Prieš. Susilaiko priimta. Žodinis trečias pakeitimas. Už. Prieš susilaiko priimta. Aštuntasis. 64, nes aš nuolat už, prieš, susilaiko, atmesta. Devintas, už, prieš, susilaiko, priimta. Septintas kompromisas, už, prieš, susilaiko priimta. Baigiamasis balsavimas už. Prieš. Balsavimas baigtas. 36 už 6 prieš 3 susilaikė. Priimta. Sveikiname ponę Fliotur. Dabar periname prie darbo tvarkės aštuntojo punkto. Manau, kad turėsime vis dažniau nagrinėti klausimus, kurie nebuvo pakankamai, į kuriuos nebuvo pakankamai gerai atsakyta e, raštu. Čia kalba sukasi apie ponios Argentinį ir Kil Nilsen klausimus, kurie yra skirti e, vyriausiai galiotiniai. Ir čia kalba sukasi apie e, Kader Adnan bylą Izraelyje. Norėčiau kad e, ponė Kilnilsen ir ponė Sargentinį pateiktų keletą komentarų. Pone Sargentinį. Dan mag ik u eerst een andere vraag stellen. Wie gaat mijn vraag eigenlijk... Dėkuoju. Dėkuoju, ponia pirmininkė. Norėjau užduoti kitą. Dar vieną klausimą. Kas jį atsakys? Savo klausimą. Kam turėčiau skirti? išorės reikalų tarnybai gal. Tos e, tarnybos atstovams. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau paklausti, kodėl tiek laiko viskas truko. Žinau, kad parlamentas uh, tris, keturis kartus pateikė priminimus ir aš manau, kad palestiniečių administracinis sulaikimas Izraelio kalėjimuose nėra labai malonus diplomatinių požiūrių. Būtent dėl to atsakymo aš ir nesulaukiau. Vyriausioji įgaliotinė kalbėjo apie palestiniečių administracinį sulaikymą. Dvišalių sustikimo metu ji pareiškė susirūpinimą dėl to. Ir klausimas, kurį iškelime mes, yra Liepos mėnesio Europos parlamento rezoliucijų iškeltas klausimas ir mes prašėme, kad būtų pasmerkti šie veiksmai, tas administracinis sulaikymas be teismo. Šis klausimas kol kas dar nesulaukė atsakymų nei pasmerkimo. Pirmininkė, e, pirmininkė gal išjungti savo mikrofoną, sako kalbėtoja, galėčiau labiau tada susitelkti tai, ką sakau. Uh, E, vyriausiai įgaliotinė paskelbė savo susirūpinimą, reiškia apgailestavimą ir smerkia taip, ir taip toliau, kai reikia. Bet kai kalbam apie Izraelį ir administracinį palestiniečių sulaikymą, yra kalbama tiesiog apie ilgalaikį susirūpinimą. Aš matau, kad nepakankamai griežtai yra formuluoti, tad aš norėčiau pakartoti savo klausimą. Ar vyriausiai galiotinė mano, kad visi administracinio sulaikymo atvejai Izraelyje atitinka humanitarinės tarptautinės teisės normos, o jeigu taip nėra, galbūt galėtumėte paaiškinti, kodėl ji niekada nepasmerkė administracinio sulaikymo atveju, nei tų atvejų, apie kuriuos plačiai kalbama Amnesty International dokumentuose. Ar vyriausiai galiojotinė? Tiksliau, ką mano vyriausiai galiojotinė, ką mano Europos parlamentas apie jos reakciją į Liepos mėnesio rezoliuciją. Mes prašome, kad vyriausiai galiotinė pareikštų pasmerkimą tiems, e, tiems veiksmams ir ar tikimasi pagaliau elgtis pagal tai, kaip prašo Europos parlamentas. Ačiū. Dėkoju, aš norėčiau prisijungti prie to, ką sakė mano kolegė, kai iškeliam šį klausimą, situacija buvo iš tikrųjų labai sunki, kadangi daugelis palesniečių kalinių buvo paskelbę bado streiką, kilo pavojus jų gyvybei kai kurių sveikata dramatiškai pablogėjo. Ir norėčiau pasakyti štai, kad tas klausimas tuo metu buvo ypatingos svarbos. Ir antra, kai dėl to administracinio sulaikymo aš manau, kad yra būtina, kad ES pareikštų labai aiškę savo poziciją dėl to, nes Izraelis, kiek aš žinau, yra vienintelė demokratinė valstybė pasaulyje, kur daugelį metų šį dalyką praktikuoja labai plačiai. Geben Sie mir die Gelegenheit, äh, dass ich äh, in unserem gemeinsamen Namen der Kollegen Oben Reuten zu ihrem heutigen Geburtstag gratuliere. Norėčiau pasveikinti visus, kurie šiandien švenčia gimtadienius, nes yra daugiau nei vienas kolega. Man Ruiten, aš manau, kad nėra parengusi klausimų. Um, uh, first of all, I would like to, to apologize to the honorable. Ačiū pirmininkė. Visų pirma, noriu atsiprašyti uh, parlamentarų už mm, vėluojantį atsakymą, tačiau atsakymas buvo atsiustas birželio 28 dieną ir Liepo 6 dieną buvo jis perduotas parlamentui. Tai aš mm, norėčiau pastirauti, gal iškilo kokių sunkumų tą informaciją išplatinant nariams, bet iš tikrųjų uh, parlamentas tą informaciją gavo Liepos 6 dieną oficialiai, tai jį lik ir turėtų būti. Noriu pasakyti, kad tas vėlavimas buvo ne kaž, dėl kažkokių tai sunkumų ar problemų susijusių su atsakymo parengimu, bet su um, administraciniais terminais ir procedūromis, kurių reikia laikytis tokiais atvejais, nes reikia ir išversti atsakymą į vairias kalbas. Ir kadangi mm, tas klausimas buvo HRDP iškeltas, reikėjo dar konsultuoti su valstybėmis narėmis taryboje, tai dar dvi savaitės prisidėjo prie to termino. Taigi procedūros pakankamai sudėtingos buvo. Mes stengiamės tą biurokratiją dabar e, sumažinti ir esu tikras, kad ateityje tokių vėlavimų e, nebebus. Tai dėl to vėlavimo. Dabar dėl atsakymo turinio. Pirmininkė, jeigu leistumėt, paprašyčiau Lenaro Gabriči, skiriaus vadovo, kolegos atsakingo už Izraelio ir Palestinos vidurio rytų taikos procesą, detaliai atsakyti dėl paties turinio. Merci, Dėkuoju, ponė pirmininkė. Visų pirma, norėčiau pabrėžti, jog ši tema, kurią mes nagrinėjom jau senai ir labai, labai dėmesingai, yra be galo svarbi. Aš beje labai daug valandų skiriu šio klausimo nagrinėjimui. Tai nėra kažkoks specifinis atvejis ar e, iškilęs be kita ko klausimas. E, turiu galvoje, kad ir Adnan e, bylą ir jisai buvo beje išlaisvintas iki atsakymo pateikimo. Ir e, tai įvyko e, išorės veiksmų tarnybos pastangų dėka ir, ir turimų kontaktų panaudojimo dėka. Aš manau, kad parlamentas puikiai žino, jog tai yra be galo svarbus klausimas. Uh, ir jisai iš tikrųjų užima esminę vietą mūsų politinėme dialoge su e, visomis to regiono valstybėmis ir ypač su Izraeliu. Ir dedama labai daug pastangų, kad šis klausimas būtų gvildenamas ir kad mes aiškiai pasakytume, kokie aspektai mums kelia nerima. Antras dalykas. Deja, kuomet kalbam apie administracinį sulaikymą, tai šis dalykas yra legalus praktiškai visose mūsų planetos valstybėse. Aš anksčiau esu buvęs pono Vitorino uh, spaudos atstovu ir esu gavęs žurnalistų klausimų apie tai. Ir žurnalistai klausė, ar yra piknaudžiaujama nuostatomis dėl administracinio sulaikymo. Aš galiu pasakyti, kad šios nuostatos egzistuoja, administracinis sulaikimas e, egzistuoja ir mes turėjom tikrinti šitos aspektus kartu su teisininkais. Tad e, žiūrėjome, kaip, kokia yra padėtis ir šie dalykai tvirtinti teisminėje praktikoje praktiškai visose valstybėse. Tad jeigu dabar žiūrėtume į tai konstitucinių, administracinių ar, ar teisinių požiūrių, ir mes beje dvišalio dialogo kontekste su Izraeliu pabrėžėme šį aspektą, tai mes matom, jog Ženevos konvencija, mes konstatuojam, jog Ženevos konvencija yra taikoma okupuotose valstybėse ir mes pabrėžėme kiekvieną kartą, kad Ženevos konvencija e, turi būti čia taikoma, o Ženevos konvencijoje yra nemažai nuostatų susijusių su šiuo aspektu ir yra numatyti tam tikri mechanizmai ir Izraelis turėtų taikyti peržiūros mechanizmus šiame kontekste. Izraelis beje tai, tai daro ir yra formalių prašymų pateikta nemažai ir tuos prašymus Izraelis e, atsižvelgia. Bet antras e, aspektas yra toks. Čia reikėtų galvoti apie tai, e, kaip intensyviai yra naudojamos nuostatos administracinio sulaikymo ir, ir ar tai yra išimtis. Ir šis klausimas šiame kontekste tampa klausimu dėl demokratijos funkcionavimo. Paimsiu galbūt tokį paprastą atvejį. Vykstant futbolo rungtynėms Europoje ir sakysim, kad X šalies huliganai vyksta Y šalį dalyvauti futbolo, žiūrėti futbolo rungtynių, tai tais atvejais kartais policija prevenciškai sulaiko kai kuriuos iš tų huliganų, nors formaliai neturi, kaip ir neturi pagrindo tam, neturi jokių formalių įrodymų, kad e, toks ar toks asmuo ruošiasi padaryti nusikaltimą. Tačiau tokie dalykai būna ir įvairių valstybių policija bendradarbiauja, siekdamas e, policijos bendradarbiauja, gyvendamas administracinį sulaikymą tais atvejais, todėl kad jos turi tam tikrą pagrindą manyti, kad tie asmenys gali nusikalsti. Tačiau tokių pavyzdžių yra nedaug ir galbūt tai gana kvailas pavyzdys, bet e, vis dėlto jis atspindi tam tikrų būdų šią situaciją ir teorinėme pasaulyje, sakykime, kažkoks asmuo yra teroristas ir kelia tikrą grėsmę ir palestiniečiai kartu su izraeliečiais galbūt galėtų jį identifikuoti ir Ženevos e, konvencijos kontekste galėtų būti taikomas administracinis sulaikimas. Tad matot, kokia čia iškyla aspektą ir šiaip kaip teisinės priemonės administracinio sulaikymo mes negalim pasmerkti, nes tuomet turėtume pasmerkti visas planetos valstybės. Tačiau kyla klausimas, kaip užtikrinti, kad tinkamai būtų įgyventinamos šios nuostatos. Kita vertus, čia mes negalim kišti į suverenos valstybės e, reikalus, nes jeigu visose jeigu į visas valstybės, kur yra šios nuostatos, mes siūstume E, techninės pagalbos ekspertus ar stebėtojus, tai būtų kišimasis į valstybės suverenius reikalus ir, ir į teisingumo sistemą su valstybiu. Todėl aš noriu pabrėžti tą paskutinį mano minimą aspektą. Ir aš nenoriu pateisinti galima ryšto, galima ryšto trūkumą iš mūsų pusės. Aš, aš, aš manau, kad e, ši, ši problema iš tikrųjų tampa labai sudėtinga ir, ir labai sunkiai sprendžiama. Ir e, iš tikrųjų galbūt kai kuriais atvejais einama link politinio e, tam tikro dėl poli, einama politinių sankcijų, tarytum link. Dabar rašyti klausimai ir rašyti atsakymai, e, raštu pateikti atsakymai ir raštu pateikti klausimai, e, jų buvo dešimtis pas, pastaruoju metu. Ir ES lygmenių vyksta diskusija šitais klausimais. ES yra tam tikras skaičius institucijų, yra parlamentas tarp jų. Parlamentas irgi yra pateikęs e, klausimų ir parlamentas taip pat turi, pateikdamas klausimus, e, galvoti, ką e, šitais aspektais daro komisija ir, ir kitos institucijos. Tai turi būti derinama ir turint omenyje šią temą, kuomet jūs nagrinėjate tam tikrą specifinį asmens X klausimą, o e, čia ir yra taip, tai tuomet padėtis yra lengvesnė ir galima pateikti tam tikrų pareiškimų dvišalėme dialoge ir, ir, ir, ir kitais lygmenimis. Ir viskas buvo padaryta dėl to asmens. Tačiau, kai bendrai keliamas klausimas dėl administracinio sulaikymo, tai tuomet Tai tada, ar kaip išorės veiksmų tarnyba, ar kaip kokia, kokios, kokia kitokia struktūra, ar jos atstovai, jūs negalėsite gauti labai aiškių vienareikšmį direktyvų šito klausimu. Ir aš nenorėčiau e, dabar elgtis taip, tarytoms pateisinčiau, kad Madame Ashton slepiasi iš valstybių narų, narių e, nugarų. Bet kalbant apie administracinį sulaikymą ES e, išorės politikos kontekste, ir, ir, ir čia aš ne savo asmeninę nuomonę sakau, keliant šitą klausimą šiame kontekste, tai jis iš tikrųjų yra e, be galo sudėtingas ir komplikuotas e, klausimas, nes daug mūsų dirba šioje srityje, tačiau mes atsidurėme tarp dviejų ugnių. Ir e, bandydami rasti sprendimą ar e, apibriežti tam tikrus e, konkrečius veiksmus, kurių, galima, kurių būtų galima imtis, arba bandant apibriežti tam tikras savokas, kurios būtų primtinos visiems. Ir kita vertus, jeigu. Ir kita vertus turime nepamiršti, kad e, mūsų išorės politika nėra iki galo konkretizuota. Ir tada galim bandyti apibendrinti visą padėtį. Visų pirma, ES ir vyriausiai galiotinė visą laiką kelia dvišalių santykių su Izraeliu kontekste šį klausimą. Ir šis klausimas keliamas ne tik tai, kalbantis su Izraeliu, šis klausimas taip pat keliamas ir santykiuose su valstybėmis e, narimis, nes politinis dialogas uh, priklauso ne vien tik tai nuo ES kaip tokios ir asociacijos taryboje, ES pareiškimuose yra keliamas tas klausimas dvišaliuose santykiuose e, su Izraeliu ir ES primdama įvairias e, pozicijas įtvirtina šią dimensiją ir paskui 27 e, valstybės narės taip pat čia tarė savo žodį. Europos Sąjungos pozicija politinio dialogo su Izraeliu kontekste dėl administracinio e, sulaikymo yra praktiškai 27 valstybių bendra pozicija. Ir šiame kontekste, turint omenyje jūsų klausimą, aš galiu pasakyti, kad mes darome viską, kas įmanoma. Ir viskas buvo padaryta, kad ponas Kaderadnan būtų išlaisvintas. Antras e, dalykas. Galbūt e, aš jau per ilgai kalbėjau, tai aš tada baigiu savo pasisakymą ir leisiu pasakyti kitiems. Minute, Ar galėčiau minutę laiko gauti atsakymui. One minute, Mr. Sievic, and one... Kolega Sievic minutė ir žodis kitam kolegai taip pat. Dėkoju. Be abejo, visi parlamentarai rūpinasi tais, kurie įkalinti, kurie atsiduria tokioje padėtyje, kuri susiklostų dėl konfliktų ir okupacijos. Visi šie klausimai yra tie, kurie sukelia susirūpinimą. Džihado nariai buvo keletas šiuo apkaltinti dėl teroristo aktų ir ši organizacija nuolatos gauna finansinius pervedimus iš kaimininių valstybių. Buvo siekiama, kad būtų pasmerkta tokia praktika, tačiau mes sužinome, kad visa tai yra teisėta. Tad mano klausimas būtų toks, ar žmonės, kurie vykdo teroristinius aktus ir kurie e, ar, ar yra normalu, kad žmonės nesulaukia pasmerkimo. Taigi, manyčiau, kad sulaikimas šiuo atveju yra normalus dalykas. Galime kelti klausimą, ar normalu yra sulaikyti esant tokiams aplinkybėms tuos žmonės, ar ne. Mūsų veikla artimuosiuose rytuose, manyčiau, kelia sumaišti. Mes to konflikto neišspręsime šitaip, mes neturime būti šališki. Mes turime E, pasakyti štai, kad tie žmonės negali būti saugomi labiau, tie sulaikomieji asmenys dėl galimų nusi, būsimų nusikaltimų negali būti saugomi labiau negu būsimos aukos galbūt. Uh, votre réponse. E, Dėkuoju. Jūsų atsakymas jų, manęs nepatenkina, netgi, sakyčiau, pykdo mane. Jeigu jūs sakote, kad beveik visose šalyse egzistuoja šis sulaikimas, uh, tai noriu pasakyti, tai yra netiek, netiesa, aš esu teisininkė, advokatė. Jūs kalbėjote apie huliganus, kuriuos būtų galima sulaikyti ir galiu pasakyti, kad huliganus galima sulaikyti tam tikram laikui. Izraelija žmonės sulaikomi ir kalinami po 20 metų. Jokioje pasaulio kitoje valstybėje to nėra. Ir tiesiog nesakykite, kad tai egzistuoja Vokietijoje, Prancūzijoje ar kurioje kitoje Europos valstybėje. Tai yra tikrai neteisinga sakyti, kad visose pasaulio valstybėse tokia praktika egzistuoja. Klausimas yra tik tai toks, kiek laiko galima sulaikyti žmogų. E, tai egzistuoja be abejo, bet tas laikymas skiriasi atskiruose šalise. Vienose kelias valandas, kitose tris dienas, bet nelgiau. Galbūt yra tokių šalių, kurios ir nėra ES valstybės, bet daugiau negu savaitę žmogaus ir ten sulaikyti negalima. Reikia paleisti žmogų po kurio laiko arba reikia pateikti jam kaltinimus. Ir čia vėlgi ne, yra tas dalykas, kurio trūksta, nes ten nėra jokių skundų, nėra jokių kaltinimų pateikiama. Jeigu teisėte žmogų už teroristinius aktus, tai tuomet turi būti įrodyta teismo, kad tai yra teroristas. Jeigu niekas neskundo neteikia, ieškinio neteikia, jeigu sku, teismas neprima sprendimo, kaltinimai nepateikti, o žmonės kalinami 20 metų ir niekas jais nesirūpina, tai yra neprimtina situacija. Tai štai mes šitą situaciją prašėme analizuoti. Tad reikia kalbėti apie konkrečius atvejus, be abejo, bet mes jau kalbėjome apie konkrečius atvejus, kalbėjome apie kolegas, kai kurius, kurie yra teisėkuros tarybos nariai. Tačiau aš tikrai nesutinku su jūsų pasava apie kitas Europos valstybės ir tokios praktikos egzaminą juose. Dėkoju, ponė pirmininkė, kad leidote sureaguoti jeigu išorės veiksmų tarnyba e, man paskirtų kokį 12 minučių, galėčiau pasakyti, kad esu vertin, kad tai, ką sakau, vertinama rimtai. Tačiau aš manau, kad jūs to klausimo rimtai nevertinate. Aš manau, kad jeigu ponia Ešton pasinaudotų tais pačiais terminais kaip komisijos atstovas, e, tektų pasakyti štai ką, signalas Izraeliu nepasiekė. Negalima žmonių kalinti ilgai be teismo ir nepateikusiems kaltinimu. Ir norėčiau pasakyti dar štai ką. Europos parlamentas Liepos 5 dieną savo rezoliucijoje pasakė štai ką. Reikia nutraukti e, tą administracinio sulaikymo praktiką, pagal kurią palestiniečiai kalinami Izraelio administracinių struktūrų be teismo ir be pateiktų kaltinimų. Aš raštų klausimą pateikiau tokį, ką ponė Ešton darysite, kad šis signalas pasiektų Izraelį. Na, matome, kad tiesiog daug žodžiaujama šią temą e, ir matome, kad žmonės ir toliau kalinami, tačiau kai vienos šalis merkiamos už tokią praktiką, o kai tai liečia Izraelį, mes reiškiame susirūpinimą, o stipresnių terminų dialogė su Izraeliu šią temą nevartojama. Ir aš manyčiau, kad nereikėtų laikyti tokios praktikos, kai su Izraeliu kalbama švelniau nei su kitais apie tos pačius dalykus. Ačiū, manau, kad tuo galime diskusijas baigti. Norėčiau perėti prie kito darbo atvarkės punkto. Viena Hubaškova atvykusi yra į mūsų posėdį ir galės bendrai pristatyti situaciją šią savaitę. Yra esu ambasadorių visame pasaulyje konferencija vykstanti ir Šulcas ir ponas Kešminas vadovavo delegacijai, kuri yra nuvykusi aptarti šios klausimus ir, ir man atrodo, kad mm, buvo susitarimas toks, kad jeigu vyktų tokie ambasadorių sutikimai, mums turėtų būti iš anksto pranešama, apie ką ketinama kalbėtis, kad galėtumėm uh, tinkamai pasirengti tokiems susitikimams tam, kad galėtumėm vėliau efektyviai panaudoti vadarybams skirtas lėšas. Taigi dabar galvojant apie e, šį regioną, Iraną, būtų, man atrodo, apie daug ką, ką būtų galima pakalbėti ir ponė Baškova šiandien galės mums tą informaciją ir pristatyti. Visų pirma, dėkuoju ponė Baškovai už jos atliekamą darbą, nes Europos išorės veiksmų tarnyboje tikrai labai rimtai dirba, labai sudėtingoje, tokioje vyriškoje, sakyčiau, pareigybėje, kur ir saugumo situacija yra labai sudėtinga. Ir turiu pasakyti, kad visuomet sudėtinga buvo matyti tokias e, sąlygas kokiamis dirba mūsų ES atstovybė ten, stengdamasi iš tikrųjų vykdyti savo pareigas pačiomis sudėtingiausiamis darbo sąlygomis, kokiamis tik tai dirba bet kuri kita panaši tarnyba. Jie tiesiog turi taikytis prie nuolat besikeičiančių aplinkybių ir uh, reikia pasakyti, kai siunčiame savo atstovus po visą pasaulį, mes turime stengtis su, su, su, sudaryti jiems kiek įmanoma geresnės darbo sąlygas ir turime be to pripažinti jų atliekamą darbą. Man atrodo, kad e, tikrai dabar būtų labai teisinga pripažinti būtent šios tarnybos atliekamą darbą, tai ką jiem pavyksta padaryti labai sudėtingomis sąlygomis. Jų darbas tikrai yra puikus. President. Ačiū pirmininkė. Labai Jums ačiū už tokius žodžius. Paprastai. Mm, tokiamis progomis sakoma, kad man tenka didelė garbė pasisakyti tokioje situacijoje, tačiau turiu pasakyti, kad jūs esate vis dar mano kolegos ir aišku, kolegos e, bendroje kovoje, kad Europa būtų saugesnė, kad bendras mūsų europinė aplinka būtų saugesnė. Šiandien man tikrai e, labai džiugi tenka galimybė pristatyti jums visą situaciją. Ypač Irake, kadangi vadovauju S delegacijai ten ir man labai džiugu, kad galiu pasidalinti su jumis nuomonę ne vien tik tai apie tai, kas vyksta Irake, bet ir bendrai tame regione norėčiau pristatyti bendrą situaciją. Irakas šiuo metu yra pernelyg trapus, kad ant savo pečių galėtų prisijimti sprendimus dėl to, kas vyksta Sirijoje, pavyzdžiui. Irakas yra labai susiskaldžiusi e, sektomis pagrįsta valstybė, kur amerikiečių e, buvimo pasiekmės dar neišspręstos. E, dėl federalizacijos nėra įstatymų, nėra įstatymų dėl um, pelno pasidalymo iš milžiniškų naftos ir dujų išteklių uh, Um, tarp ir Irako žmonių ir situacija yra labai priešiška ir ką aš matau per pastarosius keliarius metus, tai yra tikr, ben, Irako um, skilimo nuo Šiaurės Kurdistano procesai. Ir tai yra labai rimta, kam, ypač Sirijos kontekste. Delegacijų vadovai, mes dažnai apibūdindami situaciją Sirijoje vadiname tai Bosnija. Mes dažnai kalbame apie susidarančias kišenes, tokias, e, tikrai tų kišenių, tų tokių ertmių susidaro daug, e, kurdiškoje zonoje, kurią ypač remia Vešarasa ir mes matome sunį vakarų e, gentis judantės ten. Lapas gali tapti Sarajevo, šių dienų Sarajevo šį savaitgalį Europos užsienio reikalų ministrai sutiks į neformaliame sutikime ir kalbės apie Siriją. Mes galvojame, kad iš tikrųjų Sirijos problemos uh, tęsis labai ilgai ir etnis valymas jau prasidėjo. Amerikiečiai nori, kad būtų atidaryta buferinė zona ir kad Turkija ten taip pat dalyvautų. Turkai, turkų kariškiai sako, mes Taip, galime tai daryti, tačiau turime su PKK išspręsti klausimą. Ir nuolat yra bombarduojama Šiaurės Irakas iš Turkijos pusės. Jeigu mes leisime Turkijos kariškiams įsitraukti į visus klausimus Sirijoje, tai bus NATO dalyvavimas ten. Tai aišku, gali būti labai rimtų problemų su kurdais. Kai kurie NATO ministrai um, siūlo Barzanį uh, siekti suvienyti kurdus tai, ką jis darys, visą tai turi įtraukti ir PKK. Aišku, yra ir tiesioginis konfliktas su Turkija. Turkijos įtaka SNC Sirijos tarybai yra labai e, rimta ir Turkija daro viską, kad išvalytų Turk... Turkijos kurdų tarybą e, nuo SNC įtakos. Gali būti, kad galbūt Sirija bus Turkijos įtakoj ateityje. Irake matėme, kaip viskas su kurdais vyksta, reikia siekti, kaip yra su kurdų saugumu, kokia yra situacija. Mes matysime tada um, Saudo Arabijos e, situaciją ir um, Persų įlankos šalių visą situaciją. Žinome su Hezbollah, paskutinė struktūra Libane griuvimu gali būti, kad konfliktas prie mm, viduržėmio jūros rytinės dalies tikrai iš, išsitęs. Ir čia tada eina kalba apie visą mūsų plėtros politiką tolesnė ir mūsų kaiminystės politiką ten. Um, Irako vidinė situacija yra tokia, kad mes jau dabar galime kalbėti apie Sirijos situacijos tarptautinį aspektą, tarptautinį sprendimą, e, kai bus kūriamas koks nors kažkoks mechanizmas spręsti problemas dėl Sirijos, reikia į Iraką, aišku, įtraukti, bet reikia turėti galvoje, kokia trapi situacija toje šalyje. Pagrindinės suinteresuotos šalis, aišku, Rusija. Rusiją mes turime sugražinti prie e, dėrybų stalo, kad ji šnekėtųsi su ES valstybėmis ar New York e, ar kitur, reikia ieškoti tarptautinio mechanizmo ir tais klausimais mes labai intensyviai dirbame. Tačiau, kaip aš jau sakiau, gali būti, kad Irakas mm, pasitrauks iš šon, kad subirės, kas vyksta Irake šitai su šitais, sunitais su sunitais, kurdai su kurdais, Irakų tautos nėra. Uh, 35 metus Irako žmonės gyveno nuolatinio karo sąlygomis. Iš 30 milijonų žmonių keli, mil, kelių milijonų vis dar e, tai yra dingę žmonės. Elektra, elektros tiekimas e, keturias valandas į dieną užtikrinamas maksimaliai, gal kai kur vis viso vandens tiekimo nėra. 95 procentai valstybės valstybės teritorijos kanalizacijos sistema nefunkcionuoja, iš viso kai kur yra sugriauta. Yra milijonai žmonių, kurie gyvena baisios skurdo sąlygomis. Ir mes ES delegacijoje susidurėme su viena problema, kurią aš pavadinčiau iš savo požio taško neteisinga. Labai dažnai kalbate apie tą problemą. Tai yra um, Ašrafo stovykla. Ašrafo stovyklos žmonės. Um, Žaidimai perkeliami į kitą stovyklą, kuri yra iš Europos stabilumo fondo finansuojami. Jie turi ir elektrą, ir, van, ir vandenį, jų sąlygos yra daug geresnės nei. Um, Irako kariškių, pavyzdžiui, uh, kurie jais rūpinasi. Pavyzdžiui, aš esu kalbėjusi su, su žmonėmis, kurie sako, mes tokios situacijos niekada nesam turėję, kad vandenį galėtumėm gauti 24 valandas per parą. Taigi, jau yra žmonių toje naujoje stovykloje, ašūrėje stovykloje, e, kurie ir, ir kurie grįžta į savo, tu, turi grįžti į savo valstybės ir valstybės narės privalo priimti tuos žmonės. Turime 391 pabėgėlių, pabėgėlių kurių statusas apibrėžtas. Ir kreipiuosi į Jūs, kad Jūs paragintumėt savo valstybės narės priimti tuos žmonės. Tai yra pripažinti pabėgėliai, jiems pripažintas pabėgėlių statusas, taigi tiem jūs turite įtikinti savo valstybės narės, kad jos priimtų um, tuos pabėgėlius, nes jie nėra ašrafo gyventojų dabar. Iš tikrųjų, stengiamasi ką, ką įmanoma padaryti, kad saugumo situacija būtų suvaldyta. Ar saugumo incidentų nėra. Turime, aišku, dėrybą su Iranu, 5 plus 1 formatu, Irakas dirba, Iranas sodrina trys šimtai devyniasdešimt kilogramų yra kritinė riba ir turiu pasakyti, kad mes labai vertiname mm, Ašton vaidmenį. Ir kai tik tai yra dėrybos, aišku, visuomet klausimas yra dėl Irano. Aš labai prašau jūsų palaikymo. Toliau Al-Qaeda, aišku, įtaka yra labai didelė, Irano įtaka, karas su Sirija, Kurdistanas. Me, mano delegacijoje yra šeši žmonės. Me, taip, mes gyvename konteineriuose, neturime patalpų, neturiu nei vieno automobilio, neturiu um, asmenės apsaugos. Deja, šiandien balsuojant, kas atsitiko 3001 eilutę jūs e, nukirpote per pus. Taigi dar metus aš dirbsiu be asmens apsaugos ir konteinerio sąlygomis. Labai prašau jūsų sustiprinti Europos išorės veiksmų tarnybos pajėgumus. Ačiū. Ačiū. Pana Stevenson delegacijos ryšiams su Iraku pirmininkas. Ačiū pirmininkė, dėkoju Enai Baškovai už jos pasisakymą. Galiu pritarti tam, ką Jūs pasakėte savo įžanginėje kalboje. Tikrai baisu yra, kad mūsų išorės veiksmų tarnybos atstovas turi dirbti tokiamis sąlygomis. Buvau Bagdade ir mačiau mm, tas patalpas, kuriuose turi gyventi Jana visiškai nepriimtina, kad ES atstovas ar atstovė e, gyventų ir dirbtų tokiamis sąlygomis. Ir kaip jūs sakėte, pirmininkė, jokio saugumo, jokių e, saugumo pareigūnų kai mes buvome už žaliosios zonos, buvo, pavyzdžiui, išpolis e, sprogdintojų prie, palei Tigro upę, kai važiavome. Kasdien yra vykdomi tokie išpoliai. Tas smurtas, sukilėlių um, išpoliai tęsiasi ir mūsų atstovai yra be jokios apsaugos, tai yra visiškai nepriimtina. Mane šokiravo tai, ką tik ką papasakojo ponia Hibaškova apie šio ryto balsavimus. Pirmininkė, tikrai turi būti kažkokių tai būdų, kaip mes galėtumėm e, tą situaciją išspręsti. Negalime palikti Janos ir jos komandos, aišku, nedidelės, e, tokioje situacijoje, kai aš girdžiu, kad 50-60 mm, žmonių Europos išorės veiksmų tarnyba turi Bahamose, o čia šioje šalyje šeši žmonės tikrai galime tik tai kelti klausimą. Dėl to, pirmininkė, gal tikrai galėtumėm kažkaip tai sugrįžti prie to klausimą ir pabandyti tą situaciją išspręsti. Aš norėčiau pantrinti tai, ką pasakė Jana dėl Irako. Aš matau, kad situacija ten blogėja. Praeitą savaitę 26, žmon, 26 žmonėms buvo įvykdytas mirties nuosprendis per vieną savaitę, kasdien kažkam įvykdoma mirties bausmė. E, trys iš jų moteris - žmogaus teisų. Human Rights Watch, Amnesty International organizacijos sako, o, o kas tie žmonės, kuom jie apkaltinti, niekas nieko nežino. Irako valdžia sako, kad tai yra teroristai, tačiau um, Rakija um, televizijos programoje kiekvieną vakarą yra rodoma tokie žmonės su mėlynėmis, su uh, kankinimo ženklais akivaizdžiais ir sakoma, kad tai yra teroristai, kurie, kuriems įvykdama mirties bausmė, nes jie prisipažino, bet greičiausiai prisipažino kankinami, be jokių garantijų, kad jiem buvo atstovaujama, kad buvo advokatai, kad buvo sąžiningas teismo procesas. Žmogaus teisės žmogaus teisų situacija katastrofiškai blogėja, tačiau mes e, negirdime jokių tai prieštaravimų, jokių skundų iš amerikiečių pusės. Aišku, amerikiečiai jaučiasi kalti, kad jie kartu su mano valstybė, Junktinė karalystė, dalyvavo tame, kas galų gale buvo pripažinta, kad buvo neteistas karas ir okupacija ir dešimtis tūkstančių um, civilių irakiečių buvo nužudyti, uh, žuvo tuo, tuo, tame kare. Dabar amerikiečiai sako, kad jie paliko veikiančią demokratiją. Uh, ministras pirmininkas Nurija Lamalaki aiškiai pralaimėjo praeitose rinkimuose e, dvie, vietomis, tačiau vis tiek jis buvo prastumtas ir um, pas, tapo pateptuoju, tapo ministru pirmininku su visų mūlų palaikymu. Dabar visi partneriai e, kelia klausimų dėl jo lyderys, jo kaip lyderio, kadangi uh, Mm, pagrindinės ministerijos saugumo ir, ir gynybos turėjo būti atiduotos opozicijai, tačiau vis tiek jis neatsisako tų įgaliojimų, jis viską išlaiko savo rankose, tai reiškia, jis yra diktatorius. Dabar mes girdime, kad yra žmonės, kurie pradingsta slaptose kalėjimuose, niekuomet daugiau jų niekas nebemato, kankinimai vyksta kasdien. Girdime iš tarptautinės statistikos, kad uh, Irakas pagal e, korupcijos lygį yra antras pasaulyje, tik, Somalija, e, tik Somalio korupcijos situacija yra dar blogesnė. Ir ponia Jevaškova mums pasakė, kad m, mm, savo pelno e, gavimo lygį iš naftos e, atkūrė iki Sadamo lygio. Milijardai dolerių plūsta į jų kišenes iš naftos. Ir štai aną savaitę girdėjau, kad vos kelios valandos per dieną yra vanden, e, elektros tiekimas, užtikrinamas vandens tiekimas, sudėtingas ir taip toliau. Tai tie visi pinigai kažkur tiesiog pradingsta aš kreipiuosi visus pirmininkė šiame komitete. Man atrodo, mes turime labai um, atidžiai pažvelgti planuojamos pagalbos Irakui paketus ateičiai. Mes turime reikalauti labai griežtos geros valdysenos ir mes turime žengti dar toliau. Um, Rakė Almakė ir jo valdžiai turime pasakyti, kad jie ne, jeigu jie nepagerins žmogaus teisų situacijos, jeigu nepradės tiekti elektros, užtikrinti kanalizacijos, vandens tiekimo žmonėms, jeigu jie negyvenins sutarimo, pagal kurį buvo suformuota koalicinė vyriausybė ir nebus tos ministerijos perdos opozicijai, kaip kad buvo sutarta um, tame susitarime, tai manau, kad mes turime žengti dar toliau ir pritaikyti sankcijas Irakui. Ir paskutinis momentas, pirmininkė, kai Nurjel Malaki E, vyko Teheraną neseniai, susitiko su Irano vyriausiųjų vadovu Tola Hamani. Jis buvo Hamani pasveikintas dėl trijų dalykų. Hamani pasakė, sveikinu, kad išspyrėt amerikiečius, sveikinu, kad atvirai remiate e, Bašaras e, Sirijoje ir sveikinu, kad įveikėt PMO. Aš manau, kad e, iš tikrųjų, jeigu dėl tokių dalykų galima sveikinti, tai tiesiog gėda. Have... Pirmininkas, ačiū, turime skubėti, nes dar turime ir su Ukrainos būsim atstovų kalbėtis. O man ten vieną minutę. Pusantros minutės, nes šiandien jūsų gimtadienis, sako pirmininkas, vietoj vienos minutės. norėjau. Iškyla ta problema žmonėms, kurie gyvena sunkioje padėtyje, mes skiriame labai daug pinigų. Kodėl tos lėšos yra nepanaudojamas sumažinti skurdui tų žmonių ir, ir pagerinti jų e, gyvenimo sąlygoms? Antras dalykas - politinė įtaka. Jūs ką tik kalbėjote apie Turkiją. Turkija yra NATO nariai. Kaip jūs žinote, aš esu pranešėjo Turkijos klausimų ir mes visuomet esame sakę, jog e, PKK, e, jog su PKK turi būti kovojama. O PKK turi taip pat savo kontakto Irake, savo atstovų ten, ir tad ką mes galime nuveikti, norėdami padėti Turkijai šiuo požiūriu. Mes negalime Turkijai pasakyti, kad e, turit patys viską sustabdyti, juk e, PKK teroristai patys e, veikia Turkijoje. Tad kokie būtų realūs sprendimai? Dėkuoju. Pone Tain, vieną minutę. Dėkuoju. Dėkuoju pranešėjai už pasisakymą, labai dėkuoju ir už informaciją, kurią patikėte dėl Sirijos. Aš Irake e, lankiausi e, vyriausiojo tola kvietimu ir iš tikrųjų labai dažnai nebūdavo elektros. Klausimas, dėl ko aš raf. Kiek aš žinau, naujoji stovykla nieko negeresnė už anksčiau buvusią. Ir prieš e, porą savaičių aš e, susitikau su e, pirmininko dešinėje ranka ir jisai sakė, jog yra galtinai nuspręsta uždaryti kuo ašraf stovyklą. Ašraf stovyklą. Jūs e, kalbėjote apie 391. E, Noriu, kad patvirtintumėte, ar tai tikras skaičius. Sakėt, kad e, Iranas yra pasirengęs priimti savo pėdečius, 80 žmonių yra ieškoma, Irakas ieško per Interpolą. Bet dar laukiamas, laukiam atsakymo iš amerikiečių ir Europos Sąjungos. Ir e, siūloma ten vietose viską patikrinti. Tuo tarpu mes e, norime įsitikinti, kad e, viskas tinkamai atliekama, kad e, tie žmonės būtų apklausiami stovyklose, jeigu jie nori grįžti į Iraką arba jeigu jie yra ES valstybių piliečiai ir nori grįžti ten. Pirmininkas. Trumpai. Norėčiau padėkoti už jūsų pasisakymą, už labai įspūdingą pasisakymą apie tai, kas vyksta regione, ne tik Irake, bet visame regione. Na, situacija yra prasta, mes, mes tiesiog suprantame, kad situacija yra prasta ir iš tikrųjų mums patiko jūsų pristatymas, jūsų pristatymas, jų komentarą ir klausimą. Pradėsiu nuo klausimo. Kaip dėl Saudo Arabijos vaidmens e, regione? Ar jūs Manote, kad tai yra sprendimo dalis ar problemos dalis? Nes mes iš daugelio žmonių regione esame girdėję, kad Saudo Arabija yra labai įsitraukusi į islamistinių organizacijų finansavimą regione. Tai turėtų būti, regis, ne problemos sprendimas, o greičiau komplikacija. Tačiau, regis, dėl šio aspekto ES atrodo nepakankamai kritikuoja Saudo Arabiją. Turėtume būti griežtesni, kaip jūs vertinate tai. Nors mano komentaras, dėkoju Jums už informaciją ir komentarus apie Ašraf stovyklą ir, ir, ir apie regioną. Mm, šalis dabar išveda savo karius iš ten ir kartais parlamente žmonės kalba apie Ašraf stovyklą kaip apie svarbiausią problemą Irake. E, kalbam apie žmonės, kurie tiesiog e, dabar labai prastoj padėti yra atsidūrę ir, na, vertinu jūsų komentarus apie tai. Norėčiau be abejo, kad žmonės čia parlamente daugiau e, subalansuotą požiūrį turėtų žinotų situaciją. Dėkoju Jums ir didelės sėkmės. Oh, okay, Pabandysiu atsakyti. Ašraf stovykla. Be abejo, naujoji stovykla negeresnė už senąją. Situacija lygintina ir negu Ailif stovykla šioji yra geresnė. Ir tai geriau yra negu mano gyvenimo sąlygos. Ir Ašrafo stovykloje yra tokių patogumų, kurie yra finansuojami iš ES pinigų. 64 žmonės e, gyvena su žmonėmis, kurie užsima pabėgėlių reikalais, kurie e, jie yra pabėgėlių, jungtinių tautų pabėgėlių komisariato atstovai. E, paprastai, kai tenka apklausti žmonės, tai tuomet vienas, viena tokia apklausa gali trukti iki dviejų dienų. Kartais dvi dienas užtrunki, kol supranti, koks, kokie tikrai yra su žmogaus gimimo metai, kokia jo pavardė, ką jis iš tikrųjų veikia gyvenime ir apskritai kokia jo biografija. Mes norime, kad stebėtojų būtų pakankamai Ir norėčiau, kad stebėsenos pranešimai jums būtų tiesiai atsiųsti, kad galėtumėte susipažinti su jais. Potas Martinas Kobler dirba didžiulį darbą, reikšmingą darbą. Jis yra kaltinamas fašizmu. Ir dar tokiuose laikraščiuose kaip Washington Post ar New York Times. Šita situacija yra iš tikrųjų baisi. Fašistų vadinti Vokietijos ambasadorių yra baisu, bet tai vyksta. Atsiprašau, kad turiu šiandien apie tai kalbėti. Turime daug žmonių, kurie E, šiaip daugiau negu dešimt žmonių turėtų būti apklausti dėl gyvenimo vietos, dėl panašių dalykų, tačiau tas tos užduoties atlikti kol kas neišėjo. Ir yra kitų šalių, kurių rezidentai turėtų išvykti ir mes būtent tą ir stengiamės daryti. Saudo Arabija, kuri finansuoja islamistinės organizacijas. Na taip, vahabizmas yra remiamas ir morališkai, ir mentaliai, ir finansiškai. Norėčiau pasakyti, kad dabar Turkijos ir Turkijos islamo Sirijoje ir finansinis Turkijos interesas Sirijos islamizavime yra didesnis negu Saudo Arabijos. Irake visa visą puodą, jeigu tai galima sakyti, verda Iranas. E, apie Egiptą taip pat galėtume kalbėti, Pakistaną taip pat. Reikėtų labai aktyviai siekti, kas yra finansuojamas Saudo Arabijos Pakistane. Išorės veiksmų tarnyba e, žino šiuos faktus. Kai dėl pinigų, ES daugiau negu milijardą eurų sumokėjo Irakui. Tai yra tie pinigai, kurie buvo skirti finansuoti jungtinių tautų e, operacijoms ir jų e, finansuoti jų, jų šeimų narių poreikiams. Iki 60 procentų tų pinigų buvo sunaudota būtent tam. Kita kartą įsitikinkite, kad tie pinigai, kuriuos gauna jungtinės tautos, yra pripažinti kaip gauti iš ES. Dabar operacijos, kuris vyksta į, į, Irake, ar jas vykdytų UNICEF, ar jos vykdytų kitos organizacijos, tai yra ES kurti pinigai, skirti pinigai, bet nėra nei jokio ženklo apie tai, kad tai yra europinės lėšos. E, svarbus yra atskiri projektai. Turiu du e, žmonės e, ir trečią ketiname priimti, kuris atliks nuolatinį stebėsenos darbo. Ir labai sunku yra stebėti, kaip skirstomos lėšos Irako. Irakui nereikia pinigų 50 milijardų dolerių biudžeto perviršys siekia kasmet Irake. Tačiau jie nežino, kaip pinigus išleisti. Jie nežino, kaip pasirašyti sutartis. Jie nežino, kaip kontrakto laikytis. Jie niekada neskelbė jokių konkursų niekam. Jiems pinigų nereikia, jiems reikia mūsų technikos ekspertų, technikų ekspertų, kurie dirbtų uh, ministerijose, naftos ministerijose, kelių statybos, infrastruktūros ministerijose, kur, kad jie galėtų padėti pasirašyti tokias sutartis, kurias galėtų pasirašyti su vakarų kompanijomis. Tai štai, nes e, ta šalis ilgą laiką patyrė e, konfliktus, gyveno konflikto sąlygomis, jiems dabar reikia mūsų patirties. Štai, ko jiems reikia. Patirties, o ne pinigų. Na ir paskutinis dalykas korupcija, teisinis valstybės principai, dinkstantys žmonės, kalėjimai ir visa tai. Na taip, Irakas tebėra šalis numeris vienas e, šioje, šiame, sąraše, šiame sąraše, kur tai vyksta. Partnerystės bendradarbiavimo susitarimai galėtų būti naudingi, tačiau būkite mėly, labai prašau, padėkit pasirašyti tą partnerystės bendradarbiavimo susitarimą. Tai būtų puikus dalykas nes tai būtų puikus žingsnis kovojant su terorizmu. Mes turime 64 europiečius e, teisinės valstybės agentūroje. Ir mes matome, kad amerikiečiai išvyksta. Dabar europiečiai moko, dėsto, švietimo funkcijas atlieka ir, ir dirba kalėjimuose, kurie anksčiau yra buvę Alkaidos kalėjime. Ten tų žmonių atliekamas darbas yra didelis, tačiau valstybės narės uh, iš kur tie žmonės atvykę dažnai yra nusprendę 13 metais nutraukti visus veiksmus. Šitiek daug kainavo, milijardus eurų kainavo ši misija. Tai kodėl dabar sustoti, kai dabar kalbame jau apie principų įgyvendinimą? Ir e, manyčiau, kad reikėtų, kad e, teisinės valstybės principai galiausiai ten įsigaliotų. Kol kas Irakas neturi apie tai supratimo, kas tai yra. Tiesiog kvieščiau paremti mūsų pastangas ir prašau paremkite partnerystės bendradarbiavimo sustarimo pasirašymą. Dėkuoju. Herzlichen Dank, Frau Botschafterin. Wünsche Ihnen Erfolg bei der Arbeit. Dėkuoju. Linkiu didelės sėkmės jūsų darbe. Ir tikiuosi jūs pamatyti kitą kartą mūsų posėdį. Dabar kitas darbo tvarkės klausimas. Vėluojame 15 minučių.